Colleagues, could you take seat, please? Kolegos, prašau visų susėsti savo vietas, pradėsime mūsų posėdį. Prašyčiau spaudos atstovų baigti sesiją. Tvirtiname darbo tvarkės projektą, ar kas nors turite pastabų dėl darbo tvarkės, jei ne, ačiū. Ir galime perėti iš karto prie trečio darbo tvarkės punkto pokalbio pinigų politikos klausimai su Europos centrinio banko pirmininku Mario Draghi. Tikrai malonu Jūs pasveikinti čia šiandien po pietų. Jis yra ECB pirmininkas, bet pagal kitą mūsų darbo tarkės punktą iš rankose, kaip ir Europos sisteminės rizikos valdybos vadovas, noriu priminti kolegoms kad diskusijas e, šiais dviems klausimais reikėtų atskirti, nemaišyti klausimų, laikytis darbo atvarkės. Ir pirmiausia, kalbėsime uh, pinigų politikos klausimais su ACB pirmininku. Tikrai džiaugiamės galimybę uh, dalyvauti šiame dialoge su uh, ponu Dragi, tai dialogas, kuris vyksta po ECB priimto sprendimo, taip pat pradėtos plataus masto e, e vertybinių popierų supirkimo programos. Parlamentas jau pasveikino šią pinigų politikos priemonę, kuri jau kurios dėka jau pagerintos finansinės sąlygos, taip pat užtikrinti geresni finansiniai kanalai. Tikimės, kad draugės kitomis e, pinigų politikos priemonėmis, ES e ir valstybių narių mastu, tai yra investicijų planų, kapitalo rinkų sąjunga, anticiklinė fiskalinė politika bei struktūrinių reformų e, įgyvendinimo paspartinimas, visos šios šis, šis priemonių derinys, kurį pristatė ponas Dragi savo žymioje kalboje, paskatins ekonomikos atsigavimą, užimtumo kūrimą ir prisidės prie infliacijos prognozių sumažinimo ir padės pasiekti ilgalaikio ACB tikslų. Ačiū Jums už tai, kad lankotės pas mus. Iš karto suteiksiu e, žodį ponui Dragi ir paskui bus galimybė nariams užduoti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami e, ekonomikos komiteto nariai. Džiaugiuosi galimybę sugrįžti į šį komitetą. Į pirmąjį mūsų susitikimą numatyta 2015 metais. Daug kas nutiko po mūsų praėjusio susitikimo lapkričio mėnesį. Lietuva tapo dar viena eurozonos nare Sausio 22-ąją paskelbėme apie savo ketinimą pradėti e, vertybinių popierių supirkimo programą ir supirkti valstybinius, e, ver, vyriausybinius vertybinius e, popierius. Supirkimas prasidėjo kovo 9-ąją dieną. Persikeliame ir į naująjį pastatą, kurį oficialiai atidarėme praėjusią savaitę. Taip pat pristatėme naujo pavyzdžio 20 eurų banknotą ir siekdame užtikrinti skaidresnės sprendimų prieimimo procedūras. Vasaro 19 dieną pirmą kartą paskelbėme ECB e vykdomosios valdybos e, susitikimo protokolą. Žinau, kad ši tema e, yra ypač brangi jūsų komiteto nariams. Savo pasisakymę norėčiau aptarti svarbius E, vertybinių popierių supirkimo programos aspektus ir pristatyti pirmuosius e, tos programos rezultatus. Ir kaip koordinatoriai paprašė, po to aptarsiu sąsajas tarp kainų stabilumo ir finansinio stabilumo, bei trumpai e, aptarsiu rizikos ribojimo priemonės, kurios dabar yra ECB žinioje remiantis e, naujausiais duomenimis, e, augimas įsibėgėja. Ekonomikos atsigavimo eurozonoje pagrindas e, nebejotinai sustiprėjo. Tai iš dalies apsprendė naftos kainų smukimas, išorės paklausos augimas bei taip pat vykdomos pinigų politikos E, rezultatai bei euro nuvertėjimas. Šie pozityvus pokyčiai atsispindi ir ECB e paskelbtose prognozėse. Lyginant su gruodžio mėnesio prognozėmis, 2015 ir 2016 tendencijos buvo ženkliai peržiūrėtos ir atitinkamai prognozijos dabar yra 0,5-0,4 procento. Mes manome, kad infliacija eurozonoje išliks labai žema arba netgi negatyvi atinančiais mėnesiais, nes nesenas e, naftos kainų kritimas ir toliau darys įtaką e, statistiniams duomenimis iki metų pabaigos. Tačiau infliacijos lygis mūsų manimų pradės e, nusekliai aukti metų pabaigoje. Šiuos pokyčius lydės ir e, E, bendra, bendras paklausos augimas, taip pat mažesnio e, euro, e, kai, mažesnis euro kaitos kursas bei naftos kainų atsigavimas kitų metų eigoje. Anot ECB prognozių, bendras infliacijos lygis 2015 bus 0,0 procento, o 2016 turėtų pakilti iki 1,5 procento ir iki 1,8 procento 2017. Svarbiausias veiksnys, kuris užtikrins e, eurozonos ekonomikos atsigavimą, taip pat, e, kad infliacija neišliktų pernelyg žema per ilgą laiką, e, bus pat papildomos stimuliavimo priemonės, kurias valdyba, ECB valdyba nusprendė dėkti nuo sausio mėnesio. Tai yra vertybinių popierių supirkimo programa. Šis sprendimas grindžiamas dviem pamastymais. Visų pirma, buvo nuspręsta, kad e, atsigavimas, kad pagreitis skatinantis ekonomikos atsigavimą yra per menkas ir kad jo nepakaks, kad pasiektume 2 procentų infliaciją per e, vidutinės trukmės laikotarpį. Antra, pinigų politikos priemonių potencialas, kurios buvo patvirtintos liep, tarp, liep, tarp birželio ir spalio mėnesį, buvo e, nepakankamas. Taip yra dėl banko, paties banko sprendimo su, skolintis iš eurosistemos fondų ir perskolinti e, vartotojams. Ir vertinant ilgalaikės refinansavimo operacijas, jų e, suma sudarė 310 milijardų eurų. Todėl piniginis, reikėjo sustiprinti piniginius impulsus, e, ir užtikrinti, kad jie kokybinių požiūrių būtų labiau prognozuojami ir geriau kontroliuojami, kad e, ekonomikai kad būtų sudarytos aiškesnės sąlygos ekonomikai ir būtų užtikrintas kainų stabilumas. Kovo 9 mes pradėjome e, vyriausybinių e, vertybinių popierių supirkimo programą. Tai apima ir mūsų dalyvavimą e, garantuotų obligacijų rinkose. Iš viso planuojama supirkti e, vertybinių popierių po, už 60 milijardų eurų per mėnesį. Ir remiantis turimą informaciją, kol kas vyksta pagal planą ir e, kovo mėnesį ši programa įvykdyta iki 9,5 milijardų eurų matome, kad nebus pakankamai obligacijų, kurias galėtume susipirkti. Rinkos dalyvių nuomonės teigia, kad šios programos įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir kad grinųjų pinigų e, e, pasiūla yra didelė. Mūsų žingsniai paskatino tendencijas, kurios buvo matomas jau kurį laiką. Vyksta stabilus reintegracijos procesas finansų rinkose ir tai e, tendencija stebima jau nuo 2012 vasaros. Šiandien nauja yra tai, kad e, žemesnės palūkanų normos kapitalo rinkose e, pasklinda per visą finansinio tarpininkavimo grandinę. Sumažėjus finansavimo kaštams bankams, tai leidžia sumažinti ir paskolų kainą namų ūkiams bei įmonėms. Nauj, todėl naujos, nauji investiciniai projektai, kurie anksčiau buvo laikomi nepelningais, e, tampa patrauklus. Artimiausios sėkmės laikotarpiu e, išliks paklausa kreditams, kreditų ir investicijų paklausa. Bankai, kuriuos e, išanalizavimo savo bankų paskolų e, tendencijų apžvalgoje patvirtino, kad e, paskolų sąlygos tampa e, lengvesnės. Ilgos trukmės laikotarpiu tai e, reikštų, kad pasieksime geresnių rezultatų. Rengiamės supirkimo programą vykdyti bent jau iki 2016 metų rugsėjo pabaigos. Bet kokiu atveju, tol, kol užtikrinsime e, stabilius infliacijos pokyčius ir pasieksime savo tikslo E, infliacijos, kuri būtų e, net didesnė nei 2 procentų. Banko valdyba holistiškai vertina infliacijos tendencijas. Tikėtina, kad infliacija ne tik pasieks 2 procentų lygį, bet taip pat ir e, stabilizuosis ir bus maždaug tokio lygio. Tai užtikris didesnį pasitikėjimą. Atlikdamas e, savo vertinimą, banko valdyba laikysis pinigų politikos strategijos ir sieks sustiprinti infliacijos tendencijas. E, taip pat įvertins visas, visas galimas įtakas, visą galimą poveikį infliacijai. Mūsų naujos supirkimo programos pozityvios, e, pozityvus rezultatai neturėtų E, neturėtų atšaldyti kitų veikėjų siekių e, dalyvauti ekonomikos atsigavime. Fiskalinė politika skir, turėtų būti skirta ekonomikos augimui užtikrinti. Nuoseklus e, stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas yra svarbiausias veiksnys užtikrinantis pasitikėjimą mūsų fiskalinė sistema. Be to, reikėtų nedelsiant įgyvendinti struktūrinės reformas ir daryti tai ryštingai. Geresnių ekonominių struktūrų ir tinkamos fiskalinės politikos derinys gali užtikrinti, kad mūsų pinigų politika taps dar veiksmingesnė ir paskatins ekonomikos veikėjus pasinaudoti geresnėmis finansinėmis sąlygomis ir padidinti investicijas. E, ekon komiteto koordinatoriams pasiūlius, norėčiau aptarti e, kainų stabilumo ir finansinio stabilumo sąsajas. Kainų stabilumas, kaip žinote, yra svarbiausias ECB ir eurosistemos tikslas. Ir kainų stabilumas yra būtina sąlyga, kad užtikrintume finansinį stabilumą. Nestabilus infliacijos pokyčiai gali iškraipyti nemažai makroekonominių ir finansinių tendencijų ir netgi paversti tas tendencijas e, žalingas ekonomikai. Pavyzdžiui, nestabilios infliac... nestabilius infliacijos kitimai gali e, apsunkinti turto įkainojimą ir taip pat e, pakengti e, signalams dėl e, turto kainų koregavimo. Tačiau vien kainų stabilumo nepakanka, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas. E, pastaroji krizė parodė, kad finansų stabilumui yra, iš, toliau išlieka grėsmių netgi tada, kuomet kainų stabilumas užtikrintas. Pinigų politikos sprendimai taip pat daro įtaką ir prognozėms bei e, turto, nekilnojamo turto kainai. Mūsų pinigų politikos priemonės yra būtinos, kad e, pasiektume svarbiausių tikslų ir užtikrintume kainų stabilumą. Tačiau taip pat suvokiame, kad e, tos priemonės gali turėti ir neplanuotą šalutinį poveikį finansų sistemai. Pavyzdžiui, turto kainos gali pasiekti, išaukti iki tokio lygio, kurio nebe, nebepateisintų mūsų politikos pamatai kai tuo tarpu graža, e, turto graža e, išlieka menka ir taip pat išlieka didelis kainų nestabilumas. Tokios tendencijos galėtų paskatinti e, mechanizmus, kurie nuvestų link bendro finansinio nestabilumo. Tuo pat metu finansų stabilumas yra iš ankstinė sąlyga, kad užtikrintume veiksmingą pinigų politiką. Ir kad sėkmingai užtikrintume kainų stabilumą, E, pinigų politika remiasi e, pinigų perdavimo mechanizmų veiksmingumu. Ir šiame kontekste stabili ir nesuskaldyta finansų sistema yra labai svarbus veiksnys užtikrinant e, pinigų politikos teisingus signalus. Mes atidžiai stebime bet kokią galimą riziką eurozonos finansiniam stabilumui įskaitant ir riziką susijusią su, su perteklinė, per didelė prisijimta rizika. Šiuo metu tie, šie rizikos veiksniai yra valdomi. Ir e, rizikos ribojimo politika geriausiai e, tai ir užtikrina. Kai kurių šalių institucijos, e, kai kurių, kai kurių eurozonos šalių institucijos nusprendė imtis priemonių, kurių tikslas e, užkardyti e, galimą riziką finansiniam stabilumui nacionaliniu lygmeniu. Kalbant apie Eurozonos bankų e, rizikos ribojimo priežiūrą, tą užduotį bendrai atlieka nacionalinės institucijos ir ECB. ECB gali papildyti jau dėgiamas nacionalinės rizikos ribojimo priemonės jei mano, kad tų priemonių nepakanka tam, kad būtų valdomi sisteminiai rizikos veiksniai. ECB ir nacionalinės institucijos naudojasi rizikos ribojimo priemonėmis skirtomis bankų sektoriui, kaip numatyta kapitalo reikalavimų direktyvoje ir reglamente. Jie apima kapitalo re, apsaugos rezervą, anticiklinį kapitalo rezervą, sisteminį rizikos rezervą bei kitas e, institucijas, kitas priemonės, kitas socialinėms institucijams. Papildomas priemonės gali apimti e, reikalavimus bankams didinti kapitalą e, bei užtikrinti likvidumą, taip pat riboti riziką susijusią su tam tikromis turto kategorijomis kad kiek įmanoma veiksmingiau išnaudotume šias priemonės ir sustiprintume finansų sistemos stabilumą, ECB ir nacionalinės institucijos reguliariai keičiasi informaciją apie rizikos ribojimo politiką. Nacionalinės institucijos privalo e, informuoti ECB apie e, ketinamas dėkti priemonės ir ši procedūra jau galioja. Bendrais bruožais ECB padės įvertinti potencialius e, e, rizikos veiksnius finansų stabilumui ir skatins koordinuotą e, požiūrį į rizikos ribojimo politiką tarp eurozonos valstybių narių. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad aš visada laikau labai svarbiais šiuos susitikimus su jumis parlamento nariais. Manau, kad tai mūsų atskaitomybės ir įkvėpimo šaltinis. Todėl laukiu mūsų diskusijų ir tikiuosi, kad dabar turėsime laiko aptarti e, tuos klausimus, kur, e, kurių aptarimai pristigo laiko plenarnėse diskusijose. Ačiū. Thank you. Thank you. Thank you, President. Dėkoju, pirmininkė Dragi, už pasisakymą ir tai, kad pakalbėjote apie kainų stabilumą ir finansų stabilumą ir pabrėžėte banko rizikos kapitalo ribojimo priemonės. Dabar norėtume suteikti žodį kalbėtams ir pirmiausia EPP koordinatorius. Ačiū pirmininkė, ponė Dragė, e, labai džiugu matyti Jūs dar kartą šiuose e, parlamento rūmose. E, pirmiausia, aš norėčiau Jūsų paklausti kaip turbūt įsivaizduojate, dėl Graikijos. Komisija a, sako, kad a, šios šalies finansinė situacija nuo balandžio 8 ir a, tik E, mano, kad tikrai labai kritiškai yra situacija ir todėl turi būti pateikta iki 8 balandžio daug priemonių, taip pat m, mm, su, užkirsti kelią šalies nemokumui. Graikija per nedėlį laiko tarpą turi pateikti reformų planą ir norėčiau sužinoti iš jūsų, kaip jūs vertinate Graikijos situaciją ir ką mes galėtume padaryti e, ir ko galėtume tikėtis iš ateinančios šios situacijos. Ir, m, mm, Taip pat nacionaliniai parlamentai mm, pritarė tam, kad Graikija turi pateikti e, reformų planą. Ir be to, e, kaip jūs įsivaizduojate ECB vaidmenį e, šiame institucijų bendradarbiavime, remiantis tuo, kad iš Graikijos banko reikalavome daugiau likvidumo ir dabar yra spaudžia, laiko spaudimas. Ir e, trečia, norėčiau dar trumpai paklausti dėl e, žemos infliacijos, Europ... dėl kovos su žema infliacija Europoje e, jūs pradėjote kalbėti apie tai, kad kovo pradžioje mm, reikėjo supirkti valstybių, valstybinės obligacijas. Ir E, dabar e, yra labai nedidelės e, palūkanų normos valstybėse narėse ir dar kalbate apie tai, kad jos dar bus sumažintos. Norėtume paklausti, ar gali tokios priemonės sukelti pasitikėjimą ECB politiką. Ačiū. Um, Greece, think... Ačiū. Dėl Graikijos. Greece, ko reikia, tai pirmiausia įdėkti procesą, kuris atstatytų politinį dialogą tarp Graikijos vyriausybės ir trijų institucijų. Kad galima būtų turėti patikimą perspektyvą ir kad sėkmingai būtų pabaigta peržiūra pagal dabartinius mechanizmus. Tai reiškia, turime programą ir kai kurios priemonės šioje programoje jau yra patvirtintos, kai kurios ne. O kurios bus patvirtintos dar turi būti patikslinta, o kurios nebus ir kaip jos bus pakeistos, taip pat dar turi būti patikslinta. Ir taip iš naujo prasideda politinis dialogas. Aš kiek suprantu, Dabar vyksta diskusijos konkrečių šiuo momentu apie tai ir esu tikras, kad šios diskusijos turint gerą norą baigsis gerų rezultatų, tai yra bus atstatyta šita patikimumo perspektyva. Ir sėkmingai bus baigtas peržiūros procesas. ECB vaidmuo kaip ir kitų institucijų vaidmuo. ECB e bendradarbiauja su komisija pagal ECB suteiktus įpareigojimus dviejų direktyvų pakete ir ESM teisės aktais. Taigi, ECB dirba bendradarbiaudamas su komisija. Dėl jūsų kito klausimo dėl infliacijos lyg, lygmens ir kainų stabilumo. Mes manome, kad Pagal mūsų prognozes infliacija šiais metais nejudės iš vietos, bus nulis, o kitais metais nuo, nuo 0,5 procentų iki 2016 e, e, metais ir 0,7 e, procento 2018 metais. Kadangi infliacija turėtų grįžti į lygmenį iki 2 procentų, tai atitinkamai e, bus ir su palūkanų normomis. Mes be abejo žinome, kokia yra situacija e, santaupų turintiems asmenims, su kuria tenka susitaikyti jiems dėl žemų palūkanų normų. Aš jau ir sakiau pačią pradžią, mes žinome, kokia yra galima finansinio stabilumo rizika kuri susijusi su žemomis palūkanų normomis. Kita vertus, mes turime ECB įsipareigojimus. Ir jų ECB patikimumas smarkiai priklauso nuo to, kaip mes pasieksime šį tikslą. Taigi, aš iš tiesų esu tikras, kad kaip ir kitais atvejais pritaikiusi ECB politiką, ji kritikuojama, o po to ji yra giriama. Negaliu pasakyti giriama tiesmukiškai, nes tai būtų per daug, tačiau jai tikrai paskui labai smarkiai pritariama. Ačiū. Thank you. Next Ačiū. Toliau. Jakubas Fonsekeris. Ačiū, ponė pirmininkė. ECD frakcijos vardu aš kalbėsiu ir norėčiau pratesti Graikijos temą. Praėjusią savaitę tikriausiai jūs atsidūrėte <clears throat> taikinyje kažkiek, gal labiau jūs, o ne Centrinės Europos bankas Ir nebijotinai, kad Europos centrinis bankas vykdo tam tikrą politiką. Tai ypač pasakytina apie tas rytis, kuriuose jūsų įgaliojimai nėra labai aiškus, nes, pavyzdžiui, infliacijos atveju yra viskas aišku. Todėl noriu jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate būtų galima užtikrinti likvidumą ir kokie būtų tie sudėtingi sprendimai, kuriuos reikia dabar priimti, nes panašu, kad Graikijos bankų sektorius yra nelabai likvidus, o gal tiesiog nemokus. Bet pasiekmes ir vienur kitų atveju bus itin skaudžios. Todėl ar bankų sektorius turėtų veikti toliau ir stiprinti savo pozicijas valstybės skolos požiūrių bet tai yra politinis klausimas, itin politinis klausimas. Ir mano pora klausimų. Pirma, ką jūs ketinate daryti tokiomis sąlygomis? Jūs turite iš tiesų plačius įgaliojimus, bet kaip jūs užtikrinsite, kad ir techninių lygių ir politinių lygių pavyktų išspręsti problemas. Ir kitas dalykas, ką valstybės narės galėtų padaryti, padėdamos jums vykdyti kiekybinio palengvinimo politiką. Kokiu papildomu priemonių galėtų imtis valstybės narės? Tokie būtų mano du klausimai. Ačiū. Dėl, dabar atsakysiu pirmąjį klausimą. Europos centrinis bankas yra viena iš trijų institucijų, kuri veikia laikydamasi savo įgaliojimų nustatytų dabartinėme ES teisinė. Tai yra ESM ir dviejų dokumentų, dviejų reglamentų teisės aktai. Dar kitas dalykas, kad komisija turi konsultuoti su Europos centriniu banku tam tikrais klausimais. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad egzistuoja ir kita reikalo pusė, ypač kai kalbame apie finansavimą. Bet aš noriu pažymėti, kad Europos centrinis bankas veikia laikydamasis taisyklių, bet nekuria tų taisyklių nei Graikijai, nei kam nors kitam. Mes tiesiog stebime, kaip yra laikomasi galiojančių taisyklių. Todėl mes panaikinome lengvatą. Ir jūs žinote, kad Graikijos vyriausybės obligacijų vertė yra gerokai mažesnė negu reikalaujamo užstato vertė. Tačiau mes taikėme tam tikrai išimti tada, kai buvo tikėtina, jog Graikijos prisimta programa bus sėkmingai įgyvendinta. Ir net tada, kai, da, kai kilo tam tikrų neiškumų. Todėl nebejotinai bus tam, e, vyks tam tikras techninis laikotarpis, kurį mes stebi, ir mes stebėsime, kokia yra padėtis. Ir jūs žinote, kad pavyzdžiui šių metų vasarį mes turėjome atsisakyti taikomų lengvatų, nes nebuvo tenkinamos sąlygos. Dar be to reikia pasakyti arba priminti, kad dar 2012 m. rūpiučio 5 dieną buvo pradėta taikyti išimtis. Ir šiandieną su Graikija reikia aiškiai kalbėtis kad ji užtikrintų konkurencingumą, stiprią fiskalinę poziciją ir kad būtų laikomasi ekonomikos tikslinimo, koregavimo programos, kuri sutarta su tri, e, tarp Graikijos ir trijų institucijų. Bendrai buvo sutarta, kad reikalinga stiprinti politinės priemonas siekiant nusatytų tikslų. Graikijos valdžiai prisėmė įsipareigojimą atitinkamai dirbti per artimiausius porą mėnesių ir ECB bei Graikijos valdžia susitiks rugsėjo pradžioje, kad pratestų diskusijas. O dar vasarį tokia situacija beveik buvo, kad ir neįmanoma. Bet noriu taip pat pasakyti, kad mes pradėsime taikyti kad mes pradėsime taikyti išimti, kai tik situacija pasikeis. Dar vienas dalykas - pinigų masės didinimas yra draudžiamas. Ir egzistuoja tam tikros ribos kiek bankai gali naudotas suteikiama ELA priemonė, pirkdami vyriausybės paskolas. Nes būtina užtikrinti pirmiausia Graikijos bankų likvidumą. Ir todėl Graikijos bankams yra draudžiama supirkinėti vyriausybės leidžiamas obligacijas. Kitas jūsų klausimas dėl struktūrinių reformų praktiškai. Ir jūs klausėte, kokių reikia papildomų priemonių, kad monetarinė pinigų politika būtų tikrai veiksminga. Na, šiandieną aš jau sakiau, ir anksčiau tikrai nebūčiau to pasakęs, bet sakiau, kad pinigų politika negali egzistuoti pati savaime nes vykdydamos pinigų politiką, monetarinę politiką valstybės narės turi vykdyti ir struktūrinės reformas, kurios numatytos jų darbo planuose. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kiekybinis palengvinimas iš tiesų neskatina valstybių narių vyriausybių imti struktūrinių reformų, nes praktiškai, kada palūkanų norma tokia žema, tai nieko tarsi ir nereikia imtis. Bet kita vertus, kiekybinis palengvinimas nebejotinai sutekia naudos toms valstybėms, kurios sugeba pasinaudoti kiekybinio palengvinimo teikiamais privalumais. Todėl ne viskas yra neigiama, kai kas yra ir teigiamo. Ir investiciniai projektai pasiteisins ir duos rezultatų tik tada, jeigu verslui sukūriamos uh, palankios investicinės sąlygos. Ir tik tada galima tikėtis galutinio teigiamo pinigų politikos rezultato. Ačiū. Ačiū ECR frakcijos vardu Sandra Luns. Ačiū, pana pirmininkė aš pasinaudosiu progą, kalbėsiu olandų kalba. Ir po tokių techninių klausimų norėčiau užduoti labiau politinį klausimą. Vasario 23 dieną lankėsi ponas Dal mūsų komitete ir jisai sakė, ir jis, mes jo klausėme, ar a, svarstoma, kad Graikija išeis iš euro zonos. Bet jisai sakė, kad ne, niekas nesiuošia Graikijos pasitraukimų iš euro zonos ir viename iš vokiečių e, žurnalų Eko Kantalas pagrindinis analitikas sakė, kad šiuo metu analizuoja tris Graikijos pasitraukimų iš eurozonos modelius. Taigi, nežinia, pasitrauks Graikija iš eurozonos ar ne, bet noriu paklausti, ar tikrai ECB turėtų renkti kažkokius variantus susijusių su galimu Graikijos pasitraukimu iš eurozonos. O jeigu taip įvyktų, ar išgyventų apskritai eurozona be Graikijos? Galvojant apie eurozonos valdyseną, tai taip, jūs veikiate nepriklausomi, dėl to nėra ko ginčytis. Bet kita vertus, Europos centrinis bankas neturi peržengti Lisabono sutartyje nustatytų ribų. O kiekybinis palengvinimas, kiekybinio palengvinamo priemonė dabar taikoma tam, kad būtų supirkti vyriausybės vertybiniai popieriai, vyriausybinės obligacijos. Bet ar Lisabono sutartis tai leidžia? Ir ar įmanoma taip garantuoti, kad kažkokia valstybė narė sumokės savo skolas? Ir klausimas iš tiesų yra paprastas. Ar jūs nemanote, kad tai nėra monetarinė politika, bet tiesiog viena iš monetarinės politikos priemonių, dėl kurios būtina konsultuotis Europos parlamentu ir bendrai priimti sprendimą dėl jos taikymo. Atsakymas. Dėl Graikijos vėlgi. Žinote, mes Kitaip sakant, Europos centrinis bankas samdo rizikos valdymo specialistus, kad jie valdytų tą riziką. Todėl jie visiškai normalu analizuoja įvairius galimus su rizika susijusius scenarius. O ta informacija, kuri neseniai pasirodė spaudoje, žiniasklaidoje apskritai, dėl jos noriu pasakyti, kad Graikijos atveju tarptautiniai Graikijos partneriai turi pirmiausia ieškoti, kokiamis sąlygomis būtų galima pasiekti pačių geriausių peržiūros rezultatų. Tai yra dabar svarbiausia. Kita vertus, Graikijos vyriausybė turi įsipareigoti ir vykdyti savo įsipareigojimus duotus tarptautiniams tarptautinėms kredito institucijoms, kad ateityje galima būtų vykdyti patikimą politiką. O dabar dėl jūsų antrojo klausimo, ar kiekybinio palengvinimo priemonė iš tiesų yra tinkamas dalykas. Na, mes įsitikinę, kad tai yra monetarinės politikos priemonę ir mes antrinėse rinkose superkame vyriausybės išleistas obligacijas nepažeisdami Lisabono sutarties 123 straipsnio ketvirtos dalies C punkto. Ir Europos teisingumo teismas analizavo šį dalyką ir teigia, kad e, Lisabono sutarties 123 straipsnio ketvirtos dalies C punktas nėra pažeisti. Taigi, vyriausybės išleistų obligacijų supirkimas antrinėse rinkose ir yra monetarinės politikos priemonė. Ačiū. Iš tiesų sutarties nuostatas aiškiai pasakyta. Toliau Alde frakcijos vardu Kora Ban Neuvenhuizen. Ne, Silvi Gular. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė pirmininkė už tai, kad atėjote susitikti su mumis. Aš taip pat kalbėsiu apie politinį aspektą, bet visų pirma noriu padėkoti Jums už tai, ką Jūs darote ir už tai, kad uh, E, mastote apie vidutinę ir ilgos trukmės perspektyvą, nes dabar vyriausybės daugiausia sarkia dėmesį į artimiausią laikotarpį. Jūs pasakėte žymėje kalbą e, Frankfurte, Deutsche Zeitung, e, dienraščių ir akcentavote, kad reikia laikytis taisyklių, bet taip pat reikia institucijų, kurios galėtų tuo pat metu užtikrinti uh, sprendimus, kuriuos priimdamos turėtų erdvės manevrams, bei kurios būtų atskaitingos. Todėl turiu Jums klausimą, kuris galbūt Jūs nustebins. Ar Jūs ir toliau būsite vadovas keturiuose postuose? Galbūt Jūs turite idėjų, kurios na, yra toli siekiančios ir, ir jūs tiesiog nenorite to sakyti, arba jūs esate įsitikinęs, kad tai manoma, bet ar nemanote, kad tai e, ima kelti grėsmę ECB nepriklausomumui, e, nes e, galbūt ne, ne visos institucijos norės eiti taip toli ir taip pat noriu priminti, kad Buvo parengtas keturių vadovo e, pranešimas, apie kurį parengė e, buvęs tarybos pirmininkas šią temą. Ar jūs manote, kad jūs, e, ar jūs manote, kad verta eiti tuo keliu, ar jūs sieksite išlaikyti savo nepriklausomumą ir, ir galimybę pasisakyti bešališkai? Aš iš tikrųjų vertinu savo mm, žodžio laisvę ir kol kas esu įsitikinęs, kad aš, man pavyks išlaikyti tą galimybę kalbėti laisvai bent jau kurį laiką, bet noriu pasakyti kai ką. Visų pirma, 2012 e, minėtas, minėtoje ataskaita ne tik ap, aptarė e, pasiektą pažangą. Tuo metu buvo sukurta bankų sąjunga, buvo sukurtas bendras bankų gelbėjimo mechanizmas ir tai buvo e, kokybinis ir kiekybinis šuolis, kuris buvo padarytas 2012-aisiais. Taigi aš sakyčiau, kad tai buvo ne tik žodžiai. Dėl kitos ataskaitos e, mes ją rengiame draugės su kitomis institucijomis ir man, na ir būtų netinkama man dabar bandyti užbėgti už akių toms išvadoms. Tačiau noriu pasakyti, kad tampa visiškai aišku, kad mes, kad mums būtina išlaikyti draugė gebėjimą mąstyti dviem ligmenimis. Visų pirma, e, artimiausių laikotarpių ir vidutinės ilgos trukmės laikotarpių. E, Atimiausių laikotarpių reikia pripažinti, kad kai kurių mūsų idėjų politinio matomumo nėra. Arba tas matomumas yra labai nedidelis. Tačiau tai nereiškia, kad mes ne, negalime mąstyti apie ilgos trukmės laikotarpį, kad negalime e, kalbėti apie tai, kas už ištikrintų mūsų pinigų sąjungos tobulinimą. Pinigų sąjunga nėra tobula, tai nesunku. Tokią išvadą nesunku padaryti, nes ką tik išbridome iš krizės ir kol kas e, tie atsigavimo žingsniai yra trapus. Tačiau, kad atsigavimas įvyktų iki galo, turime žengti žingsnius, stiprindami ekonominę ir fiskalinę sąjungą. Ar tie žingsniai bus žengti rytoj, ar kažkada ateityje, būtent čia reikalingas mūsų politinis išvalgumas. Ir būtent čia prireikia gebėjimo mąstyti apie ilgalaikį e, laikotarpį ir suvokti, kokie egzistuoja politiniai apribojimai. Ačiū. Manau, kad e, pirmosios pamokos, kurias galime išmokti iš tų aptartų priemonių ir ataskaitoje yra mūsų taikomos darbo metodas. Toliau guoja frakcijos vardu ponė Marisa Matijas. Ačiū ponė. Pirmininkė, ponė Dragė, ačiū, kad atėjote susitikti su mumis. Po paskutinio susitikimo mūsų nemažai kas pasikeitė. Jūs minėjote, kad ECB e, e persikėlė į naują pastatą Frankfurte, bet aš noriu grįžti prie Graikijos. Atsiprašau dėl to, bet grįšiu. Daug kas jau pasakyta ir jūs bandėte pateisinti visas operacijas, visas priemonės, kurios buvo sukurtos, kurių tikslas paskatinti investicijas. Tačiau, kad ir kokiais terminais kalbėtume, e, vis tiek vienas dalykas yra aiškus, ECB Graikija šokdina. Ir todėl noriu paklausti jūsų štai ko. Ar jūs suprantate, suvokiate, kad šis šantažas vykdomas Graikijos atžvilgių ima kelti grėsmę pinigų politikai? Tai šantažas, kur, e, kur, kurį vykdo ECB, iš esmės yra e, smugdoma Graikija. Ačiū už tai, kad paminėjote, kad ECB e, yra pasisamdęs grupę specialistų, kuris, kuri turėtų padėti Graikijai išbristi iš krizės, nes atrodo, kad Graikijai visiškai nebelieka šansų išlikti eurozonoje, tai aiškiai pasakė Graikijos vyriausybė. Turiu dar vieną klausimą. Pone Dragi, jūs nulatos kalbate apie finansų sistemos stabilumą, kaip, kaip iš ankstinę būtina daugelio, daugelio veiksnių sąlygą. Tačiau ekonominės tendencijos yra kitokios ir tokios e, na, parbio valstybės kaip Portugalija tai ypač jaučia. Pavyzdžiui, Portugalijos vyriausybė e, pareiškė, kad e, jos biudžetas yra užpildytas, tačiau nežiūrinti tai šalies žmonės labiau skursta ir, net, ir neligybė vis didėja. Kaip, ką jūs pakomentuotumėte, kaip jūs pakomentuotumėte finansinio stabilumo aspektą iš šios perspektyvos? Norėčiau nesutikti su jumis dėl beveik visų jūsų teiginių. Visų pirma, ar mes šantažuojame Graikiją? Na, truputį per drąsiai pasakyta, atsižvelgiant į tai, kokią riziką prisijėmėme Graikijos atžvilgių. Mes, prisimė, mes turime 104 milijardus 104 milijardų eurų e, vertės Graikijos obligacijų, tai yra 65 procentai Graikijos BVP ir tai didžiausia rizika, kurią prisimame eurozonoje. Taigi, kok, apie kokį čia šantažą kalbame? Mes nesukūrėme jokių taisyklių Graikijai, aš jau sakiau tai anksčiau. Graikijos galioja, sužau, taisyklė galioja ir tiesiog ji buvo pritaikyta. Uh, E, ribų, rib, nustatytų ribų taisyklės jos galiojo. Jūs kalbėjote apie Graikijos išėjimą iš Eurozonos, mes dar apie tai nekalbam, nekalbame. Manau, kad ateis toks momentas, kuomet galėsime vėl pasiūlyti kiekybinio skatimo priemonės Graikijai, tačiau ji turi tenkinti dvi sąlygas, kurių ji kol kas netenkina. Bet mes manome, kad tas momentas ateis, jeigu politinio dialogo procesas bus atkurtas. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad Portugalija pasiekė tokį etapą, kai jie jau gali visapusiškai e, naudotis tos politikos vaisiais, kuri buvo vykdoma, vykdoma pastaruosius kelis metus. Ji atkūrė finansinį stabilumą, ji gali dalyvauti rinkose, ji gali save finansuoti ir galite ir konstatuojame, kad užim, nedarbas Portugalijoje sparčiai krenta. Portugalija viena iš šalių, kuri, kurioje stebime eurozonos atsigavimą. Ačiū. You have Yes, as we still have a few seconds. Yes, Mr. De... Aš dar turiu porą sekundžių, ponė Dragė. Nedarbas yra e, mažinamas, tačiau tai daroma e, emigruojančių žmonių sąskaita. 300 tūkstančių žmonių išvyko iš Portugalijos, būtent todėl ir mažėja nedarbo lygis, o ne dėl to, kad pas mus daugėja darbo vietų. No, I, I would say that, uh, I would confirm... Taip, e, turiu patvirtinti, kad Portugalija dabar džiaugiasi savo naujos pritaikytos politikos rezultatais, tačiau be abejo, jie, jai dar kyla daug iššūkių, jos reikia suvaldyti. Tačiau e, taip, atvirai tariant, tai yra šalis, kuri atsilaikė. Ačiū. Dabar žaliųjų vardu Filip e, Lamberts. Aš susilaikysiu ir nedeklaruosiu sėkmės tol, kol jūs neišanalizuosite politikos paskirstomųjų efektų, nes tikrai ne visi atrodo taip atsigauna, kaip jūs sakote. Tačiau taip pat norėčiau prisitarti prie Jakob van Weizsäcker dėl e, sistemos taisyklių ir diskrecijos. Be abejo, ECB e, veikla buvo e, taisyklių sistema, kurią pakeitė kompiuteriai. Ir nežinau, ar tai yra pageidaujama, dėl to, kad ECB e valdyboje yra labai daug diskrecijos taikoma. Skirtingi ECB e valdybos nariai ir e, kiti pasakė, kad yra numatytos tam tikros e, e, skubių situacijų likvidumo pagalbos e, ribos. Norėčiau paklausti, kodėl tas 15 milijardų eurų buvo pasirinkta tai ribai nustatyti, ne, kodėl ne 5, ne 25 vyriausybės obligacijoms ir E, tai buvo priimta, ar bent jau nesakyta jo priimti kaip užstata. Ir Ir e, taip pat Graikijai buvo pritaikyto išlyga tuo, pat met, tuo metu, kai dar nebuvo susitarimo dėl programos. Buvo sutarta, e, buvo planuojama sutarti, tačiau tas susitarimas neegzistavo, tai yra visai ne tas pats. Ir E, būtent čia, aš manau, yra naudojamasi diskrecija, nusprendžiant, ar pritaikyti ar paš, atsijimti išlygą. Norėčiau paklausti, kokie, kokiais kriterijais vadovaujamiesi jūs taikote savo diskreciją. Ir taip pat kokias sąlygas turi patenkinti Graikija ir kreditoriai tam, kad būtų pakeltos tų m, obligacijų ribos. Ačiū. Thank you. Thank you. Uh, Just, uh, first, the Ačiū. E, pirmiausia, dėl 15 milijardų eurų tai nėra ECB nustatyta e, riba, o programos nustatyta riba, kurią sukūrė Eurogrupės nariai. Tai buvo ne ECB sprendimas. Antra, visiškai teisingai pastebėjote, kad e, sėkmės tikimybė tai yra e, tikimybės, sėkmės tikimybės įvertinimas e, yra dinamiškas. Ir tai e, priklauso nuo atitinkamos šalies. 2012 mm, kainavo tokio sėkmingo teigiamo įvertinimo sąlygos ir To nebuvo vasario mėnesį. Tų sąlygų nebuvo. Vyriausybės komunikatas perduotas per e, svarbiausius ministrus buvo paremtas žodžiais ir buvo įreiškė žlugimą ir nemokumą. Ir e, tai reiškia, kad Graikijos bankai sumažina savo užstatą ir tada užstatas silpnėja ir tuo labiau mes esame nelinkę teikti ELA. Ir dabar ECB rizika, kaip jau sakėme, yra vienas 1,4 milijardų eurų, o gruodžio mėnesį buvo 50, taigi nuo tada skaičius padvigubėjo. Visą tai e, tikrai ne, neduoda, neleidžia suprasti, neduoda prielaidos manyti, kad ECB šantažuoja Graikiją. Ačiū. FTD vardu Marko Dzanį. Ačiū pirmininkė. norėčiau dėl kiekybinio skatinimo paklausti ir apie naujas augimo perspektyvas eurozonoje, kurias e, nu, nustatė ECB. Tai yra prognozės remiantis ECB e pinigų politiką. Tačiau e, tai ganėtinai subjektivus dalykas Pirmininkas tik pateikė eurozonos ateities naujas prognozes, kurios yra teigiamas, tačiau yra daroma prielaida, kad e, bus pajustos e, kiekybinio skatinimo teigiamos pasiekmes. Tai turės įtaką ateities augimui ir e, infliacijai eurozonoje. Ar e, šitie skaičiai yra e, nedviprasmiški, neklaidinantis, nes mes remiamės optimizmu, optimistinėmis e, prognozėmis. Ir taip pat dėl infliacijos prognozės. Nesen, neseniai vykusiuose spaudos konferencijose jūs pasisakėte optimistiškai dėl ateities ir infliacijos prognozių, tačiau tas optimizmas irgi turi būti paremtas tam tikrais rodikliais. Pavyzdžiui, penkerių metų uh, infliacijos Um, lygio prognozėmis. Tačiau e, nėra taip lengva nustatyti ateities e, infliaciją teisingai. Ir taip pat turime atsižvelgti ir į laikotarpį, per kurį jaučiama pinigų politikos e, įtaka. Galbūt tie laikotarpiai turėtų būti dviejai ir dviejai metai, e, nustatyti infliacijos e, lygiui įvertinti. Kitas e, kiekybinio skatinimo aspektas. Galbūt galėtumėte kai ką pasakyti apie šias pinigų operacijas Nes ar tai yra skirta tik tais pelnų uždirbti iš privačios bankininkystės, ar tai yra paremta solidesnių pagrindų. Manau, kad šitos operacijos turi būti skaidresnės. Ačiū. Tai yra vien, vienkryptis mąstymas. Galime tik pasakyti, kad E, pinigų politikos plėtimas ateityje padidins infliacijos lūkesčius. Kai infliacijos lūkesčiai didės su e, nulinė nominale verte, tai reali vertė mažės. O e, kai mažėja reali vertė, ekonominė veikla ir investicijos didėja. Tai toks yra mąstymas, tai nėra žiedinis mąstymas. Ir taip nebuvo iki tol, kol nebuvo primtas kiekybinis skatinimas kiekvienio skatimas e, sprendimas. E, iš tiesų, infliacijos lūkesčiai blogėjo ir e, reali vertė didėjo. Ir tai yra tas pats, kas griežtinti pinigų politiką. Mažėjančios infliacijos lūkesčiai vidutinėje trukmėje, tar, kas vyko tarp lapkričio ir gruodžio, buvo tas pats, kas sugriežtinti politiką iki e, tos nominalios vertės sumežinimo, kokį mes įvykdėme. Ir mes anksčiau esame nusprendę mažinti moni, nominalias vertės. Taigi dabar matome su kiekybiniu skatinimu e, gerėja infliacijos lūkesčiai. Jūs patys turite pasirinkti rodiklį, jis turi būti vidutinės trukmės, tačiau infliacijos lūkesčiai pagerėjo. E, tačiau e, tam prireiks laiko, kad situacija pasikeistų, nes e, situacija gerėja palaipsniui ir po truputį e, ir sviruoja. Dėl to, kad mes turime, taip ilgai turime žemą infliaciją, tai šie rodikliai turi savaime savie įgimtą inerciją. Mūsų prognozės yra vidutinės trukmės, taigi, kaip jau sakiau, mums reikia tvaro, tvarios infliacijos korekcijos. Mes nepriimsime sprendimų laikinam, laikinai. Mes nepriimsime sprendimų taip pat ir remiantis e, skaičiais kiekvienu atskiru atveju. Ir mūsų prognozės yra e, paremtos šios programos pilnų įgyvendinimu, taigi turiu pasakyti, kad kol kas tai, kas vyksta rinkoje, mums atrodo labai teigiama. Taip pat turiu pasakyti, kad turime gerų priežasčių prognozuoti, kad infliacijos lūkesčiai e, sumažės iki dviejų ar žemiau procentų. Kodėl? Pirmiausia, dėl mūsų pinigų politikos sprendimų ir taip pat dėl valiutų kursų pokyčių. Turėtume neignoruoti šito fakto. Taip pat, e, taip pat turime prognozes, kad e, galiausiai atsimigaus ir kainos. Kaip jau sakiau, ši prognozė yra paremta uh, visiškų mūsų programos įgyvendinų, kuri numatė 60 milijardų eurų supirkimų per mėnesį iki 2016 metų rugsėjo mėnesio. Dėl skaidrumo. Visiškai nesupratau jūsų klausimo, atvirai sakant. Thank you. Next speaker, Ber Ačiū. Toliau Bernardas Nu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Du klausimus noriu užduoti. Išnaudojus visas turimas priemonės, pinigų politika niekada nebus jos galima vadinti prasinę pinigų politiką, tradicinę, jeigu mes taikome tokią priemonę kaip kiekybinį palengvinimą, kiekybinį paskatinimą. Galų gale tai nebejotinai grauna ir pačią eurozoną o tai gerai atsispindi vertybinių popierių biržose, galbūt nebūtinai taip aiškiai atsispindi nacionalinio ūkio raidoje. Jūs žinote, viskas vyksta gana ilgai ir nesilaikoma yra pagrindinių principų, kurie nustatyti Lisabonos sutartyje. Nesilaikoma 127 straipsnio straipsnio A punkto. Ir nepamirškite, Lisabono sutartis reglamentuoja valiutų kursų politiką. Be to, kiekybinis palengvinimas decentralizuoja. Tas priemonas, kurias turėtų taikyti e, valstybių narių centriniai bankai. Kitaip sakant, vyksta tarsi tyli renacionalizacija. Dar nereikia pamiršti, kad euro vertė dolerio atžvilgius krenta. Ar ECB įsivaizduoja, kada visos tos bėdos gali baigtis ir kaip tai paveiks nacionalinės valiutas. Dabar dėl kiekybinio palengvinimo ir turto vertės santykio. Yragi daug susijusių veiksnių, vertybiniai popieriai, kurie naudojami kaip įkaitas, kaip užstatas ir nebejotinai ir kiekybinio palengvinimo priemonė daro poveikį ir turto vertai. Tai ar nebus taip, kad eurozonoje išleidžiamos obligacijos bus prilygintos pačiam žemiausiam reitingui. Jeigu pažiūrėsite į federalinio rezervą, turiu galvoje JAV federalinio rezervo priemonės, tai e, pamatytumėte, kokių priemonių jis ėmėsi. O jeigu labai bus nuvertintų nuvertinta obligacijų vertė, tai kaip jūs jas parduosite. Uh, Pirmiausia, turiu pasakyti, kad pinigų politika iš tiesų nebejotinai daro poveikiai realiai ekonomikai, gal ne taip sparčiai, bet po truputį ir mes tai matome. Todėl daromas poveikis ir finansinėms rinkoms. Ir jeigu pažiūrėsite, kai, kokie, kaip keitėsi padėtis nuo 12 e, metų rūpjūčio finansų rinkose, tai pamatysite, kad pasitikėjimas vyriausybės e, obligacijomis e, kilo. Tai leido sustiprėti eurui. Kitas dalykas, kad nebejotinai realus poveikis ekonomikai, nacionaliniam ūkiui, pradedamas jausti tik dabar. Bankų kreditų palūkanų norma krito, finansiniai srautai vis dar išlieka nepakankami, ypač e, kai kalbame apie mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Bet optimizmui pakanka ženklų. Ir tikrai tokių ženklų prieš 3-4 mėnesius nematėme. Be to dėl įgaliojimų. Turiu pasakyti, kad jūs pats savo paprieštaravote, nes viena vertus jūs sakėte, kad mes renacionalizuojame nacionalinės pinigų politikas, kita vertus jūs kalbate apie atskiras valstybės narės. Tai apie ką jūs kalbate? Ar mes turėtume laikytis prievolės užtikrinti kainų stabilumą, neatsižvelgdami į tų kainų stabilumo poveikį fiskalinėms politikoms? Trečia pastaba dėl e, valiutų kursų Jūs sakote, kad pati politika iš tiesų susijusi su valiutų kursų politika. Nebejotinai, kad taip, nes tai atspindi valstybių narių gebėjimą reaguoti į verslo cikliškumo raidą. Todėl mūsų monetarinė politika liks tokia, kokia yra. Lygiai taip pat mes tikimės, kad monetarinė politika bus vis griežtesnė ir kitose valstybėse narėse. Dar dėl EBS. Aš manau, kad jūs sutiksite, jog pagal Fitch reitingo agentūrą tai tas obligacijos, kurias mes superkame, yra vertinamos kaip visiškai saugios. Jos tikrai neprilyginamos absoliučiai minusiniam reitingui. O kodėl jų reitingas nėra aukštas? Na, todėl, kad Europos centrinis bankas nėra ta institucija, kuri kišasi tiesiogiai į valstybių narių ekonomiką. Ir galų gale dabar sunku pasakyti, koks bus tas tikrasis poveikis mūsų taikymos priemonės. Dabar ponas Martušel. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmininkė Dragi, jūs kalbėjote apie struktūrinės reformas ir sakėte, kad jas reikia e, labai kruopšiai vykdyti. Kita vertus, norėčiau priminti, kad kartu su Italijos valdžia jūs pasirašėte laišką, kuriame buvo išdėstytos visos reformos, visas tas reformų planas, kurio turėjo imtis Italijos vyriausybė ir kuriam pritarė Europos centrinis bankas. Tai buvo dar jums dirbant Italijoje. Ir dabar tikrai jūs sakote, kad Italija turi sumažinti valstybės skolos dydį ir vykdyti struktūrinės reformas. Ar jums netrodo, kad pats laikas surašyti ant popieriaus tas reformas, kurių Italijos vyriausybė turėjo imtis iki 11 metų ir um, jų įgyvendinimo rezultatus, nes galų gale kitaip vyriausybė negalės tinkamai vykdyti prisimtų reikalavimų. Dar nepamirškite, kad yra ir darbo rinkos reformos, kurių būtina imtis Tik negalima galvoti, kad tai, kas yra popieriuje, negali būti keičiama. Bet e, tikrai neįmanoma suteikti Italijos vyriausybei galimybės atsisakyti prisimtų prievolių. Atsakymas. Ačiū. Na, kiekviena valstybė narė yra sudariusi jai labiausiai reikalingų ir ekonominės sąlygas atitinkančių reformų planą turiu galvoje struktūrinės reformas. Apskritai yra trys kategorijos tokių reformų. Pirmiausia, tai yra reformos susijusios su bendraja rinka ir bendrosios rinkos funkcionavimo užtikrinimas. Nereikia savęs apgaudinėti. Jeigu mes norime, kad būtų pasinaudota masto ekonomika, tai tada reikia galvoti tik apie stambę rinką. Ir tik bendrosios rinkos atveju tokio rezultato galima pasiekti o atskiroje vienoje rinkoje, kurioje veikia tik viena valiuta, papildomos naudos gauti vargu ar galima tikėtis. Kitas dalykas, kad turi būti kūriamos verslui palankios sąlygos. Pirmiausia, tokios sąlygos, kad būtų lengva pradėti verslą, kad fiskalinės situacija būtų stabili, aiški ir paprastai sutvarkyta. Ir kad būtų galima mažesnių mokesčių pagalba užtikrinti ir mažesnės išlaidas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienu atveju, kai kalbame apie ūkio sektorius, turėtų būti tokios sąlygos, kad būtų lengva veikti visose sektoriuose ir kad būtų leng, daug lengviau negu kad yra dabar investuota. O tai reiškia ir rinkos liberalizavimą. Prisiminkime Ispaniją, Italiją ir jų pakankamai sėkmingą liberalios ekonomikos reformų įgyvendinimą. Tiesą pasakius, mes neketiname kam nors siuntinėti kokiu nors laišku. Ačiū. Toliau, ponė Maršperės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, po to, kai ėmėtės kiekybinio skatinimo programos, visi puikiai supranta, kad e, kaip jūs ir minėjote, padarysite viską, kad eurozona tinkamai veiktų. Jūs taip pat Šiandien po pietų čia kalbėjote apie struktūrinių formų matmenį, tačiau kalbant apie struktūrinės reformas, e, iškyla dar vienas retai minimas klausimas, tai paklausa ir e, paklausos skatinimas valstybėse narėse. Todėl struktūrinių reformų eiga daugelie valstybių narių yra sudėtinga. Ir kaip jūs skatinsite paklausus atsigavimą netgi vykdant struktūrinės reformas ir kaip ES mastu bus e, rengiamos gairės šiuo klausimu, taip pat kaip bus mūsų e, griežto taupimo politikos aspektais valstybės narėse. Tas, ta minėta žymioji keturių pirmininkų ataskaita. Šiandien kalbėdama sakėte, kad taisyklė svarbu. Tačiau šalia taisyklių kartais reikia pasitelkti ir, ir institucijų įtaką. E, Ir kalbant apie eurozonos veiklą, man kažkaip atrodo, kad taisyklių nepakanka arba jų jau nebepakanka. Todėl galbūt reikėtų e, pamastyti, apgalvoti institucijų veiklą ir koks būtų jūsų indėlis e, čia, kokio ECB indėlio jūs norėtumėte, vertinant jį to keturių pirmininkų pranešimo kontekste. Thank you. Um... Ačiū. Atsakydamas į jūsų pirmąjį klausimą, ar kiekybinis skatinimas, jei jis bus sėkmingas, e, padidins ilgalaikės prognozes dėl e, infliacijos ir prisidės prie kainų stabilumo ir eurozonos atsigavimo. Jeigu tas priemonės lydės struktūrinės ir fiskalinės reformos, tuo e, stipresnio poveikio pasieksime. E, kalbėdamas apie struktūrinės reformas, aš jau minėjau, ko reikia eurozonai. Kalbėdamas apie fiskalinę politiką, tikriausiai nenustebinsiu jūsų, jei pasakysiu, kad reikia konsolidavimo, kuris būtų draugiškas augimui. Tai yra konsolidavimas, kuris pasiektų abiejų tikslų e, - tvarios skolos bei taip pat paskatintų e, eurozonos atsigavimą. Todėl aš siūlyčiau daugiau dėmesio skirti, ir, dėmesio skirti išlaidų struktūrai nacionalinėse biudžetuose. E, E, reikia išanalizuoti kapitalo e, išlaidas, e, palyginti jas su einamosiamis išlaidomis, taip pat atlikti ir mokesčių analizę. Ir žinome, kokios išlaidos labiau skatina augimą ir kokios išlaidos menkiau skatina augimą. Taip pat žinome, kokios mokesčio sistema skatina augimą ir kokia ne. Aš sakyčiau, kad šioje pasaulio dalyje, kai kur yra didžiausi mokesčiai. Sunku rasti kitų pasaulio regionų, kur būtų tokie dideli mokesčiai. Atsakant į jūsų antrąjį klausimą, taip, iš tikrųjų aš atskyriau, kalbėdamas taisyklės e, kurios skatina integraciją bei e, konvergenciją, ypač institucijų konvergenciją. Aš noriu pasakyti, jog jeigu mes atsižvelgsime į tai, kad mūsų bendryje yra netobula ir pažeidžiama ir jeigu suvoksime, kad reikia eiti priekin ir, ir stiprinti ją, tobulinti ją, turėtume taip pat užduoti savo ir klausimą, kuris iš dviejų konvergencijos metodų e, buvo sėkmingesnis. Turime abiejų metodų taikymo pavyzdžių. Pinigų politikos srityje iki euro iš esmės vykdėme e, pinigų politikos sistemą e, grindžiamą taisyklėmis. Egzistavo e, valiutų kaitos mechanizmas į, įvairiomis formomis, tačiau jis žlugo ir po to perėjome prie institucijomis grindžiamos sistemos. Ir čia e, šalių vadovai sukūrė ECB, e, sukūrė bendrą valiutą, bankų sistemą, e, bankų sąjungą bei bendrą bankų gelbėjimo mechanizmą. Yra ir kitas pavyzdys. Fiskalinis pavyzdys. Egzistuoja stabilumo ir augimo paktas, Ir tai pavyzdys, kaip siekiama konvergencijos eurozonoje remiantis taisyklėmis, o ne institucijų pagalba. Galėčiau paklausti jūsų, kuris e, metodas jūsų nuomonė buvo sėkmingesnis. Problema yra ta, kad e, žingsnis priekin fiskalinėje srityje, ekonominėje erdvėje pareikalautų sutarčių keitimo. Ir kol tai neįvyks, teks įgyvendinti taisyklės taisyklių paisimas yra svarbu, nes tai užtikrina abipusi pasitikėjimą. Ir tai galėtų būti pagrindas žengti kitą žingsnį, kurti naujas institucijas. Tokia galimybė egzistuoja. Tačiau tuo tarpu patirtis e, fiskalinėje srityje netokia sėkminga kaip e, pinigų politikos srityje. Todėl šiuos ilgalaikius klausimus turėtumėme kelti, nepamirždami, kas politinių požiūrių įmanoma ir kas ne. Tai yra du skirtingi dalykai, tačiau turime nepamiršti tų ilgalaikių vizijų. Ačiū. EPP frakcijos vardu toliau pane Romanas Tonk. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponas Dragi. ECB pinigų politika yra e, vienintelis mechanizmas, kuris turėtų padėti e, generuoti ekonominį augimą. Tačiau e, tai nėra savaime tikslas. Ir taip pat turiu pasakyti, kad taip pat tai nėra tikslas E, sureguliuoti infliacijos lygį ar palūkanų normą. Tai yra tik tai rodikliai. Ir taip pat stabili pinigų e, politika e, nėra tikslas pats savaime. Tikslas yra pagerinta žmonių kokybė. O priemonės, kurias tam pritaikote, pirmiausia turėtų paveikti įmonės, po to žmonės. Kitaip šito tikslo nepasieksime. Aš pritariu tam, kad pačios valstybės narės yra atsakingos už struktūrinės reformas. Taip pat pritariu tam, kad ECB turi laikytis tam tikrų ribų, tačiau čia turėčiau prisiminti, ką sakė kolega Matučelė, e, svarbu e, įsidėmėti ne tik kokios tos yra reformos, bet kai ir kaip mes pasieksime, jog valstybės narės ne tik nuolat kažkas e, žadėtų, bet taip niekada ir neįvykdytų tų reformų, kurios reikalingos arba bent jau tokiu mastu jų neįvykdo. Kaip gali prisidėti ECB prie to, kad bendra politika pagerintų Europos žmonių gyvenimo kokybę? Sėkmingos reformos taip pat reiškia ir sėkmingą pinigų politiką. Ačiū. Indeed, the undertaking of structural reform. Iš tiesų, struktūrinės reformos papildo mūsų plečiamos pinigų politikos įgyvendinimą ir tai padeda užtikrinti augimą ir atsigavimą. Jūsų klausimas ir ankstesnis klausimas šiuo e, dėl to paties E, yra iki kokio lygmens ECB turėtų nurodinėti, kokios yra būtinos reformos. Iš principo ECB visada laikėsi e, tam tikrų nuorodų e, teikimo, tačiau iki tam tikro taško tai yra tik nacionalinė darbo atvarkė ir ECB turi įgaliojimus nurodyti, kokios reformos yra svarbios, nes jeigu jų nebus, gali kilti kliūčių užtikrinant kainų stabilumą. Pavyzdžiui, tokioje situacijoje, kai reikia e, didinti infliacijos e, lūkesčius e, vidutinėje trukmėje iki 2 procentų, tai reikia žinoti, kad kuo daugiau vykdoma struktūrinių reformų, tuo daugiau šita pinigų politika bus perkelta į e, realią ekonomiką. Tačiau galutinė atsakomybė įvykdyti šitas reformas yra visiškai nacionalinių vyriausybių atsakomybė. Ir kita vertus, yra daug žmonių, kurie labai kritikuoja ECB dėl to, kad e, jie eina per daug, per toli, siūlo per daug. Taigi reikia išlaikyti labai delikačią pusiausvirą. Ir iš principo tai tiesiog sako, kad e, Mm, reikia nurodyti, kokias kategorijas e, reikia koreguoti, kartais galima nurodyti konkrečius e, rodiklius, tačiau niekada mes nepamirštame, kad už šias struktūrinės reformas fiziškai atsakingos nacionalinės vyriausybės. Ačiū. Dėk, šio parlamento e, pozicija yra tokia, kad šalį pritaikytos rekomendacijos turi būti parengiamos komisijos, tarybos, o ne ECB. Na, bent jau kol kas taip yra. Dabar socialdemokratų vardu Alesija Paska. Dėkoju pirmininkė, pirmininkė Dagi. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už uh, tai, kad svarbiai, svarbus jūs yra, kad rimtai pažiūrėjote į bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir šią diskusiją. Mes jaučiame jūsų, mes jaučiame tą atsakomybę, kurią patys nešame savo pečių tuo metu, kai Europoje sklando euroskepticizmas ir nepasitikėjimas. Ir Galbūt tam tikri dalykai išeina už Europos centrinio banko kompetencijos ribų, tačiau taip pat turime pasakyti, kad labai svarbu yra e, keisti visuomenę suvokimą šioje srityje, nes kitaip yra sunku imtis veiksmų. Taigi toje dvasioje daugelis kolegų pabrėžė, jog reikia kad ECB ir kitų institucijų politikos priemonės turėtų įtaką realiai ekonomikai. Mano klausimas, jeigu mes turime žiūrėti į tvarkaraštį, tai turime laukti rezultatų ir naudos trumpalaikėje perspektyvoje. Jeigu keičiasi vyriausybės ar vyksta rinkimai atskiruose valstybėse narėse, tai e, gali e, radikalizuoti tam tikras pozicijas. E, vidutinės trukmės prognozės, finansinės politikos prognozės, pavyzdžiui, e, gali nuo to nukentėti dėl to, kad e, būna daug mažiau vidutinės trukmės politinės valios. Manau, kad tai nepageidaujamas bereikalingas sunkumas, su kuriuo susidurėme. Dabar vyksta kapitalo rinkos sąjungos darbas ir taip pat EFSA. E Visos tos politikos kryptis veikia kartu ir tai padeda keisti visuomenės požiūrį į Europos institucijas. Galbūt mums pavyks visus įtikinti, kad žengėme į priekį. ECB labai pasisako ir už bet kokią plėtrą, tai yra už kapitalo sąjungos kūrimą ir investicijų strategijos kūrimą, e, kurią kuria Europos komisija. Dabar dėl pirmo jūsų klausimo. Tai labai svarbu. Iš krizės pasimokime vieno dalyko, tai yra finansinė sistema iš esmės buvo paremta bankais ir tokia sistema yra trapi. Jeigu pažeidžiami bankai, tada pinigų politika, nepriklausomai nuo to, kokia jinai bebūtų rafinuota, e, į realią ekonomiką e, neperkeliama. Ir jeigu kapitalų rinkos sąjunga galėtų sukurti platesnę ir geriau veikiančią kapitalo rinką, tai būtų labai sveikintina. Ir čia mes norėtume pasveikinti ir e, saugumo užtikrinimo iniciatyvas. Esminis dalykas yra gebėti užtikrinti, kad E, kreditų srautai vyktų atskirai nuo bankų skolinimo kanalo, ypač kai kalbame apie smulkų vidinį verslą. E, MVI yra Europos ekonomikos bazė, pagrindas. Jos turi skolintis iš Europos bankų, jos neturi galimybės skolintis iš kapitalo rinkų, nes iš esmės jos yra sukurtos didelėms korporacijoms. Be abejo, tam, kad kapitalo rinko, e, rinkos sąjunga taptų realybę, reikia įdėti labai daug darbo. Tai e, reiškia, kad skirtingose valstybėse narėse reikia harmonizuoti teisės aktus. Pavyzdžiui, bankroto teisės aktai turi būti harmonizuoti Ir taip pat e, reikia e, harmonizuoti e, hipotekos rinką, rinkų teisės aktus ir panašiai. Yra labai daug darbo su šia iniciatyva. Toliau dėl komisijos investicijos strategijos. Mes keletą kartų sakėme, kad būtina jog vyriausybės dalyvautų šioje iniciatyvoje ir be abejo esmė yra greitis, nes Europos ekonomikai reikia tokių pastangų, kad būtų iš naujo užtikrintos investicijos. Tiek viešosios, tiek privačiosios investicijos yra istoriškai žemos. Ir yra visiškai aišku, kad e, didesnės investicijos yra būtinos cikliniam atsigavimui, kuris e, turi virsti struktūriniu atsigavimu. Tai yra atsigavimu, kuris išliktų kurį laiką. Ačiū. You, to, to a... Kągi, mes pabandysime labai trumpai Mes tikrai e, džiaugiamės jūsų atliekamų vertinimų, džiaugiamės tuo, kad Europos centrinis bankas superka valdžios obligacijas. O dabar EPP vardu ponas Landan. Ačiū pirmininkė, kad mano pavardą ištarėte teisingai ir porą klausimų. Pirmas klausimas. Yra tokių, kurie mano, kad kiekybinis palengvinimas nepadeda vykdyti struktūrinių reformų. Kitigi galvoja, kad kiekybinio palengvinimo, skatinimo priemonės kaip tik jas e, leidžia lengviau gyvendinti. Aš nesu ekonomistas, todėl norėčiau, kad jūs aiškiai pasakytumėte, kodėl struktūrinių reformų ir biudžeto e, vykdymo drausmės nepakanka, norint sukurti verslui palankę aplinką, kaip kad jūs sakote. Ir e, kodėl šiandieną būtų protingiausia vykdyti kiekybin, įgyvendinti kiekybinio palengvinimo priemonę. Kitas dalykas. Apžvalgininkai pastebi, kad ECB siekdama ambicingo tikslo supirkti kas mėnesį e, vertybinius popierius, kurių vertė 60 milijardų, greitai nebeturės išteklių. Ką jūs tada darysite? Dėl jūsų pirmojo klausimo. Pirmiausia, mes tikrai ilgai analizavome, ar tikrai egzistuoja ryšys tarp um, rinkos palūkanų normų ir vykdomų įsipareigojimų reformų srityje. Taip, toks ryšys egzistuoja, bet pakankamai abejotinos vertės. Pavyzdžiui, ar jūs tikrai galvojate, kad aukšto lygio palūkanų norma, komercinė palūkanų norma skatins vyriausybės reformuoti, pavyzdžiui, švietimo sistemą ar teismų sistemą ar rinkimų sistemą ar pačią konstituciją taisyti, pavyzdžiui, paskatins. Jeigu paanalizuosite darbo rinkos reformas, tai pamatysite, kad daugiausiai e, darbo rinka reformuojama tada, kai palūkanų norma yra labai žema, kai jį krenta. Kita vertus, santykis su biudžetu egzistuoja, jisai visai yra galimas, todėl reikia skirti skirtingus dalykus nes pats ryšys ne visada yra labai aiškus ir todėl jo kaip argumento naudoti vargu ar galima. Dabar struktūrinių reformų mastas. Kuo plačiau vykdomos struktūrinės reformos, tuo daugiau įgyjama monetarinės politikos priemonų. Taigi nepriklausomai nuo to, kaip viską darysime, santykis nėra labai aiškus. Dabar kiek reikia užtikrinti fiskalinę konsolidaciją, kad atsigavimas ūkio atkūrimas būtų naudingas visiems. Paprastai kalbame apie struktūrinės reformas, bet reikia galvoti ne tik apie struktūrinės reformas, bet apie cikliškumą kaip po tokį, nes ūkis vystosi tam tikrais ciklais. Todėl nominalios palūkanų normos yra labai svarbus dalykas siekiant skatinti privačias investicijas, nes monetarinės politikos priemonės pasiteisina, jeigu jos vykdamos yra tinkamai, panaudojant tinkamus kanalus. O pinigų politikos išplėtimas yra būtinas tam, kad infliacija leistų pasiekti mūsų tikslo, tai yra per vidutinį laikotarpį, kad jis sudarytų mažiau negu 2 procentus. Žinot, pati pastaba, kurią jūs įsakėte, yra gana įdomi. Jeigu yra viena didelė rinka, tai tai yra valstybės garantuotų o, skolų rinka. Ir per pastaruosius keletą metų mes dažnai girdime, kad ta rinka pernelyg išsiplėtė ji turi siaurėti, bet dar nesirūpiname papildomo turto paieška. Tačiau nepamirškite, yra dvi kategorijos nekilnojamo turto savininkų. Tai yra tie, kurie gyvena eurozonoje ir kurie gyvena už jos ribų. Ir gali būti labai sudėtinga užtikrinti kiekviename segmente pakankamą obligacijų ar vertybinių popierių skaičių. Pasaulio mastu galbūt ir ne. SND vardu o, ponas Fernandas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Dragė, jūsų pareiškimai dėl to, kad 15 metais reikia darnesnio tarp institucinio darbo ir kad ES institucijų gebėjimas veikti savarankiškai parodė, kad nuo pat krizės pradžios Europos banko gautas pelnas sudarė 303,1 milijardą eurų. Nepamirškite, kad ta suma be kita ko turi būti dalyjama dividendų pavydalu tarp ECB akcininkų, tai yra valstybių narių centriniai bankai o ECB statuto 41 straipsnis bei Lisabono sutarties vienas straipsnis viską aiškiai nurodo, nes nustatomas net procentas, procentinė norma, kuria turi būti vadovaujamasi. Visą tai atveria galimybės labai skirtingai pasinaudotai ECB sukaupti pelnu. Be kita vertus, norint užtikrinti monetarinės politikos nuoseklų įgyvendinimą, ECB galėtų imtis teisėkūros iniciatyvos, kad būtų pasidalyta pelnu. Pavyzdžiui, kad būtų galima valstybėms narėms a, gauti tokius pinigus. Pinigų sąjunga reiškia be kita ko, kad ECB vykdo Lisabonos sutartyje nustatytą politiką. Ir norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad ECB galėtų imtis tokios iniciatyvinės teisėkuros iniciatyvos ar ne? Ar jūs atmetate tokią galimybę? Ačiū. Na, jūsų klausimas ir įdomus, ir į jį sudėtinga atsakyti. Mano įspūdis štai koks. Ne ECB turi užsiimti teisėkurą, o valstybės narės gali priimti sprendimą, ką daryti su pelnu. Ar um, įtraukti jį į, pavyzdžiui, nacionalinius biudžetus ar į bendrąjį ES biudžetą, bet tai yra valstybių narių kompetencija. Mesgi, atvirai šnekant, esame tie, kurio vykdome mums priskirtas prievolės, o ne užsima teisėkura, kuri galėtų daryti poveikį valstybių narių viešiesiams finansams, valstybių narių biudžetui. Tam reikėtų keisti mūsų statutą. Ir įtariu, kad net reikėtų keisti tada ir Lisabonos sutartį. Bet dabar būtent valstybės narės gali imti tokios iniciatyvos, bet ne mes. Ta galėčiau pasakyti. Atsiprašau. Bet ECB statuto 41 straipsnis nustato, kad ECB gali imtis iniciatyvos. Todėl noriu paklausti, ar jūs e, vienareikšmiškai atmetate tokios iniciatyvos galimybę? Na, kaip aš jau jums sakiau, jūs uždavėte man per sunku klausimą. Šiuo metu man reikia pasitiksinti visą informaciją, tada aš galėsiu jums atsakyti. Ir jeigu įmanoma, aš bevelyčiau jums atsakyti raštu, pirmiausia, e, pasižiūrės į atitinkamus dokumentus. Iš tikrųjų, tai yra rekomendacija, kurią gali bankas parengti. Toliau Werner Langen. Ačiū pirmininkė. Ir man būtų įdomu sužinoti laiš, e, skaičius, kuriuos e, dabartinis ECB yra paskelbęs e, Tai tikrai labai įdomus skaičiai. Aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, pirmininkė, jūs sakėte, kad e, e, valiutų e, sąjunga yra nepa, dabar yra smarkiai pasikeitusi, tačiau nepasakėte, kokie žingsniai yra jūsų nuomonė prioritetai. Mums tai yra labai įdomu. Antras klausimas dėl infliacijos rizikos kiekvienoje valstybėje narėje. narėje. Apie tai buvo daug kalbama ir jūs taip pat tai pagrindžiate, tačiau taip pat ne nepaminėjote nieko apie nekilnojamo turto rinką. Ar yra kažkokių ženklų, kad e, kyla e, per daug kainos ir taip pat e, kokią ar atsižvelgiant infliaciją nereiktų peržiūrėti pinigų politikos. Ir trečia, euras pastaraisiais metais labai smarkiai nukrito kitų valiutų atžvilgių. Ir kokią įtaką tai turi tarptautiniai tarptautiniams ekonominiams santykiams ir kaip jūs tai įvertinate, ypač kai kalbame apie santykius su besivystančiomis valstybėmis, taip pat su pietų ir rytų Azija. Iš jų mes girdėjome susirūpinimą, kad euro ir dolerio santykis trumpalaikė perspektyva labai greitai kito. Yra daug tarptautinių problemų šiuo atveju dėl to, kad euras labai smarkiai nukrito kitų svarbių valiutų atžvilgių. Ačiū. The, on, on the first question. Atsakydamas į pirmąjį jūsų klausimą, turiu pasakyti, kad turėjau galimybę konstatuoti, jog um, mums reikia dirbti dėl dviejų rūšių konvergencijos, kad sustiprintume savo sąjungą. Viena tai ekonominė konvergencija, kita institucijų konvergencija. Ekonominė konvergencija svarbi, nes mes dar nesame viena šalis. Kiekviena šalis turi gebėti pati savarankiškai stovėti ant kojų, e, būti konkurencinga ir išlikti konkurencinga. Ir čia valstybės turi siekti ekonominės konvergencijos per struktūrinės reformas ir taikydamos pažangiausius praktikos pavyzdžius. Antros rušės konvergencija institucinė, apie kurią užsiminiau kalbėdamas anksčiau ir ji apima ir ekonominį, ir fiskalinį aspektą. Kai, kalbė, kai kalbėjau apie ekonominę ir institucijų konvergenciją, tai manau, kad struktūrinių reformų kelias galėtų būti labiau orientuotas į europinį aspektą, o ne sutelktas aplink nacionalinius tikslus. Mes siekiame biudžeto atvirtinimo procesą paversti europiniu, pa, parengę vieną taisyklių rinkinį. Galbūt apie panašius procesus taikytinius struktūrinėms reformams, kad būtų pasiekta ekonominė konvergencija, galėtume mąstyti ir struktūrinį reformą atveju. Reikia siekti dėsnės konvergencijos ir fiskalinėje plotmėje, ne vidutinės, ne artimiausios trukmės laikotarpiu. Tai turbūt įsiekis pagrindžiamas įvairiausiais žingsniais. Tačiau, jei pasieksime ekonominės konvergencijos, tai kiti procesai turėtų palengvėti, nes piliečiai šiuo atveju baiminasi, kad sudarys situacija, kuomet viena pusė bus nuolatiniai kreditoriai, o kiti nuolatos įsiskolinę, kad, vienas, kad viena pusė finansuos visą laiką kitą pusę. Tačiau e, mes nesame viena valstybė, kaip jungtinės valstybės. Me, mūsų bendrėje sudaro skirtingos valstybės. Būtent todėl ir sakau, kad jos turi gebėti pačios stovėti ant kojų. Nes mūsų bendrėje buvo ne, sukurta ne tam, kad joje egzistuotų nuolatiniai skolininkai ir nuolatiniai kreditoriai. Antras klausimas. Jūs čia paminėjote dvi grėsmės kurios susijusios su pinigų politika. Pirmoji grėsmė - finansinis stabilumas, kita grėsmė e, - staigus e, valiutų kurso sviravimai, kurie galėtų sukelti problemų kitoms šalims. Noriu dar kartą pakartoti, kad mums suteikti įgaliojimai ir pagal mums suteiktą mandatą mes privalome siekti kainų stabilumo. Tai yra mūsų tikslas prieš pasiekdami nedidesnę nei, bet e, be, arti 2 procentų infliaciją. Mes turime perspėti apie galimas grėsmės finansiniam stabilumui. Turiu pasakyti, kad kol kas e, nekilnojamo turto rinkoje tokių kylančių grėsmių nematome. Mes jas stebime Ir mūsų atsakas į šias grėsmės turėtų būti e, tinkamos rizikos ribojimo priemonės, o ne pinigų politikos keitimas. Nes jo, politika paremta mūsų tikslu e, pasiekti kainų stabilumo, kas yra įrašyta ir, ir ECB mandate. Tokį pat modelį galėtume taikyti ir vertindami e, nuogastavimus, kuriuos išreiškia kylančios ekonomikos valstybės dėl e, valiutų keitimo kursų sviravimo. Ne tik ECB, bet ir Federalinių rezervų bankas, Anglijos bankas, Japonijos bankas savo pinigų politiką vykdo remdamiesi savo mandatais, tai yra nacionaliniai mandatai, ne kažkokie globaliniai mandatai. Ir nors nu, dažnai konsultuojamės vieni su kitais, keičiamės nuomonėmis ir informaciją su visais pinigų politikos kūrėjais pasauliniu mastu. E, mes primame politinius sprendimus, remdamiesi mums nacionaliniu lygmeniu suteiktais įgaliojimais. Mes nesiremėme kitomis jurisdikcijomis, taikydami mums suteiktus įgaliojimus. Ačiū. Ačiū. Toliau Nina Džil. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, vertinant kiekybinio skatinimo pirminį poveikį, jūs kalbėjote pozityviai, sakėte, kad minėjote, kad palūkanų normos yra žemos, tai pritraukia naujų paskolų ėmėjų. Kaip, kaip jūsų nuomonė atrodė situacija 2016 rugsėjo mėnesį? Ar Tuo metu, atsižvelgiant į susidariusią patirtį, jūs išplėsite kiekybinio skatimo priemonių programos taikymą. Ir noriu pratesti pono Langeno mintį, kokį poveikį jūs numatote, tos, kokios toks programos poveikį jūs numatėte Europos ekonomikai atsižvelgiant į pokyčius JAV. Ten Federalinių rezervų bankas elgėsi vis nuosaikiau ir galbūt prognozuoja apie palūkanų normų kilimą ateinančiais mėnesiais. Ar ši tendencija kelia grėsmę e, investicijoms Europoje, turiuomenį būsto paskolas ir įmonės? Noriu paklausti ir apie. E, pinigų ir ekonomikos sąjungą. Jūs sakėte, kad e, sparta yra labai svarbi ir kad komisija turi patikti susijusius pasiūlymus tik 2019 metų. Tai, tai papil, papildys e, paskolų galimybės e, mažoms vidutinėms įmonėms. Ar tai bus naudinga mažoms vidutinėms įmonėms Ispanijoje, Portugalijoje ir Vokietijos įmonėms, atsižvelgiant į tai, kad jų pobūdis yra skirtingas. Ir kaip mes išvengsime naujų e, burbulų turto rinkoje, turto rinkoje ateityje. Atsakydamas į jūsų pirmą klausimą, supirkimo programa turėtų būti vykdoma iki 2016 rugsėjo mėnesio ir mes ją vykdysime tol, kol galėsime konstatuoti e, nuoseklius, e, nuosekles e, infliacijos tendencijas. Tai yra, kad infliacija vidutinės trukmės laikotarpiu būtų aplink 2 procentus. Tai Tačiau mes stebėsime, kaip keičiasi situacija ir vertinsime, ar e, tie reikalingi pokyčiai e, išlieka per tam tikrą laikotarpį ir taip spręs mūsų programos įgyvendinimą. Taigi infliacija turėtų nusistovėti, tapti nuosaiki. Todėl infliacijos kitimo e, raida viską apspręs. Ir mes, mes nenorėtume infliacijos staigaus šokinėjimo nei, nei viena kryptimi. Ar galite paklausyti savo antrąjį klausimą? kapitalo rinkų sąjunga. E, jų žinau, kad komisija teikia pas, siūlymą dėl 2019 sukūrimo tos rinkos. Kaip, ka, kaip išvengsime naujo burbulo turto rinkoje ir, ir ar ta kapitalo rinkų sąjunga bus naudinga vis, visų šalių įmonėms? Mes e, analizuojame visas galimas grėsmės stabilumui šiuo metu ir že, že, žemos palūkanų normos iš principo gali būti toks grėsmės rizikos veiksnys. Bet kaip jau sankiau anksčiau, mūsų atsakas ir rizika turėtų būti pasitelkiant protinga, protingo rizikos ribojimo priemonės, o ne keičiant mūsų pinigų politiką, kurios tikslas už, pas, užtikrinti, pasiekti kainų stabilumo bet noriu jūs patikinti, kad mes stebime e, riziką finansiniam stabilumui. Turiu pasakyti, kad mūsų bankų ir finansų sistema dabar yra atsparesnė nei prieš keletą metų. E, valiutų kurso neseni pakeitimai taip pat vertybinių popierių rinkos E, sąlygų pasikeitimai, jei jie būtų įvykę prieš keletą metų, būtų sukėlę nestabilumo bangą. Tačiau dabar e, finansų rinkos tuos pokyčius priėmė lengvai. Kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas yra uh, E, projektas, kurį sveikiname, tai sustiprins dar labiau mūsų finansų rinką ir tai užtikrins, kad e, ji nebūtų, ji nebūtų priklausoma vieno bankų sąjungos. Ir iš principo tai užtikrintų, kad mūsų mažų ir vidutinio įmonių struktūra būtų geriau prisitaikiusi ir įmonėms būtų lengviau gauti paskolas rinkose prireikus. Toliau, paskutinis kalbėtas ponas Sifrit Urtesun. Ačiū pirmininkė. Paskutinis klausimas varastai būna sunkiausias, nes kolegos uždavė jau beveik visus klausimus. Pirmininkė Dragi, noriu paklausti, ar jūs tuo tarpu numatote riziką, kad vyks e, vertybinių popierių turto susiformuos vertybinių popierių turto burbulas. Aš uždaviau tą klausimą. Kitas klausimą uždaviau ir žinau, kad praeisiais metais jūs atsakėte į, ar jūs keistumėte savo atsakymą, ar manote, kad, ver, kad obligacijų kainos atspindi rink, situaciją rinkose, ar, ar, ar kad rinkos jau atitolo nuo, ar tos kainos atitolo nuo realybės ir kaip su įmonėmis ir pensijų fondais, ar supirkinėsite e, pensijų fondo obligacijas. Noriu užduoti klausimą ir apie kiekybinio skatinimo priemonės. E, kiekybinio skatimo priemonė veiksmingiausia tada, kai rinkos išgyvena sumaišti. Noriu paklausti, ar kiekybinis skatinimo programa buvo padaryta tinkamu laiko momentu, ar neturėjo ji būti pradėta anksčiau, kad jos maksimalus kad jos pozityvus poveikis būtų maksimalus ir ar e, dėl eurozonos ekonominės valdysenos jūs neturėjote galimybės tos priemonės paskelbti anksčiau. Taip pat, ar teisingai supratau jūs, kuomet atsakydamas į klausimą apie kiekybinį skatinimą, jūs sakėte, kad infliacijos jeigu infliacijos skaita netitiks ECB tikslų, jūs e, įsivaizduojate, jūs, jūs manote, kad galėtumėte pratesti kiekybinio skatimo programą po 2016 rugsėjo mėnesį? Atsakymas jūsų klausimą, pirmą klausimą yra taip. Atsakydamas į antrąjį jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad praėjusiu metu 2014 balandžio mėnesį, sakydamas savo kalbą, pristačiau tris situacijas, kuomet ECB imtųsi veiksmų. Viena iš jų e, nepagidaujamas rinkų susitraukimas. Antra situacija. E, kliūtis, kurios iškiltų paskolų teikimui iš bankų. E, ir jeigu tai pakenktų pinigų politikos mechanizmų, mechanizmui. Ir trečia situacija e, - infliacijos prognozių e, suprastėjimas. Mums jau teko imtis priemonių, kad e, e išspręstume pirmos rušės situaciją ir e, taip pat teko e, imtis ir veiksmų pagal ant, antro situacijos scenarijų, tai yra pasiūlyti, ba, užtikrinti e, likvidumą bankams ir taip pat todėl ėmėmės ir vertybinio obligacijų supirkimo programos, kad užtikrintume finansavimo kanalus realiai ekonomikai. Turiu pasakyti, kad šie sprendimai jau ženkliai atsiliepė kainų lygmenių. Paskol, paskolos ekonomikai sumažėjo dėl šių sprendimų. Tačiau vertinant tų priemonių apimti, tų, tuos priemonės buvo nepakankamos, todėl rūpiučio mėnesį konstatavimą, kad infliacija ima kristi. Ir kuomet buvo pasakyta, tuomet buvo pasakyta Jackson Hole kalba. Ir tada jau pradėjome mąstyti apie kiekybinio skatinimo priemonę. Ir ji ir buvo pradėta. Pasirinktas laikas ir momentas pasirinktas toks net ne dėl institucijų sąrangos. Klaus, jūs užduodate klausimą ir apie vertybinių popierių burbulą. Mes matome, kad e, skirtingos e, obligacijos yra e, siejamos su skirtinga likvidumo situacija, kalbu apie vyriausybinius vertybinius popierius ir įmonių vertybinius popierius. Dėkoju pirmininkui Dragi. Norite dar kai ką pasakyti? Atrodo, nesakiau į dar vieną klausimą. Aš e, atsakysiu į jį per kitą sesiją, kai kalbėsime apie Graikijos bankų e, mokumą. Ponas Panvojčiak ar uždavė šitą klausimą anksčiau ir pamiršau jį atsakyti. Na, mes tikrai galėsime vėliau apie jį pakalbėsiu, kai kalbėsime apie sisteminės rizikos e, valdybo, valdybą. Gerai, mes poros minučių pertrauką padarysime ir vėliau pratęsime.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 Colleagues, let's start. Kolegos, tęskime darbą ir pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Vis dar keitimasis nuomonėmis su Mario Draghi, bet jau ne kaip ECB valdytojų, o kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininku. Ir Paskutinį kartą lapkritį mes kalbėjome apie šešėlinę bankininkystę, netinkamą rizikos valdymą, buvo labai įdomi diskusija ir tada kalbėjome apie valstybės garantiją užtikrintų skolų pozicijas ir kaip jas apsaugoti ir kitus dalykus. Todėl pirmininkė Dragi, dar kartą ačiū Jums ir suteiksiu Jums žodį iš karto. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, garbus komiteto nariai, man tikrai labai malonu suteikti jums naujausios informacijos, dirbant Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininku. Jūs žinote, kad potencialus finansiniai sunkumai ir jų paplitimas išlieka vienu sudėtingiausių dalykų atsigaunant ekonomikai. ES svarba vaidina labai svarbu vaidmenį, užtikrinant, kad tokių sutrikimų būtų kuo mažiau. Todėl ESRV plėtoja struktūrinę ir cikliško lygio makro lygių rizikos ribojimo politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą visoje ES, kad būtų galima užtikrinti mūsų piliečių gerovę. Kalbėsiu apie du elementus. Pirmiausiai tai yra esminiai makro lygio rizikos ribojimo politikos elementai, nepamirštant, kad įsigaliojo ir naujos kapitalui taikomos taisyklės prieš 15 mėnesių. Antra, neseniai pasirodė ESRV e ataskaita apie valstybės garantiją užtikrintų skolų pozicijas. Thanks. Kapitalo reikalavimų, kapitalų poreikio direktyva ir atitinkamas reglamentas tapo tuo labai geru atspirties tašku, kuri žymi naują rizikos ribojimo politiką Lietuvoje, e, Europos Sąjungoje. Ir nebejotinai e, mes ne tik turime kalbėti apie riziką, bet ESRV buvo suteiktas uždavinys, kad jį parengtų tam tikras gairias ir priemonas, kad būtų e, kaip kad buvo padaryta praėjusiu metu birželį, kai mes parengėme rekomendacijas dėl anticikliško kapitalo atsargų klausimo. Ir nereikia pamiršti kito dalyko, kad yra priemonės tokios, kokiu ėmėsi Belgijos centrinis bankas nekilnojamo turto paskolų srityje. Dar lapkritį lankiausi jūsų komitete ir kalbėjau apie tos rizikos ribojimo priemonės, kurias mes įdėgiame, bet dabar, kadangi jau visus metus galioja naujos kapitalo poreikio taisyklės, galiu jūs detaliau informuoti apie padėtį. Nuo 2014 metų pradžios maždaug 45 naujos makro lygio rizikos ribojimo politikos priemonės atsirado Europos Sąjungoje. Ir ESRV savo pagrindinėje pirmojoje ataskaitoje bei e, vadove yra išdėstysies visas Tų priemonių sąraše yra tokios priemonės kaip kapitalo priemonių pagal kapitalo poreikio direktyvą ir reglamento taikymas. Taip pat ir kitokios priemonos, kaip sakykime, paskolos ir gyto turto vertės santykio ribojimas. Be to, be tų 45 mažesnės reikšmės administracinių priemonių ESRV e, turi visą katalogą 90 priemonių ir tas katalogas yra nulatos atnaujinamas bei atspindi SRV vaidmenį kaip pagrindinio centro atsakingo už makro lygių rizikos ribojimo politiką Europos Sąjungoje. Noriu keletą žodžių Jums pasakyti apie naujasias šios politikos priemonės. Maždaug pusė iš tų 90 priemonių yra ekonominio pobūdžio, o kitos, tokios kaip ankstyvas kapitalo apsaugos rezervo įvedimas arba anticiklinio kapitalo apsaugos normos nustatymas nulinių lygių yra labiau administracinė ir proced, administracinio ir procedūrinio pobūdžio. Maždaug 50 procentų tų 90 priemonių jau įgyvendinama valstybėse narėse, bet jų yra tik keturios - Danija, Slovakija, Švedija ir Junktinė karalystė. Kai kurios valstybės narės jokių priemonių netaikė 2014 metais, tarp jų Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir Ispanija. Labai didelė tų priemonių dalis yra labiau apsauginio pobūdžio. Dauguma jų, apie 85 procentai, yra skirti skirti spręsti e, kreditų augimo ir e, ekonominio sverto problemas. Dar kitos yra susijusios su sisteminė rizika, kuri neišvengiamai atsiranda bankinių grupuočių srityje ir kurios tos problemos yra pakankamai sudėtingos. Valstybės narės įvedė įvairias priemonės, kuriomis sekė, e, siekia reguliuoti kapitalo lygį dar iki atsirandant kapitalo poreikio direktyvai ir reglamentui. Tačiau nepamirškite, kad mes kalbame apie finansinių rinkų cikliškumą. Nekilnojamo turto sektorius todėl vaidina labai svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, koreguojant rizikos svertus susijusius su um, turto nuoma arba paskolos įgyto turto ir pajamų bei vertės santykio normomis. Taigi makro lygių rizikos, riziką ribojanti politika dar nėra galutinai išplėtota. O tai reiškia, kad ESRV turi ir toliau dirbti, ieškodama naujų priemonių, kad būtų galima apriboti nekilnojamo turto rinkos keliamą riziką. Ir per kitą klausimą aš ketinu daug įsameu pasisakyti šiuo klausimu. ESRV labai plačiai konsultuojasi su valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis. Ir per tas konsultacijas išaiškėjo, kad tarp valstybinis poveikis įvairių priemonių yra pakankamai ribotas. Be to, nacionalinės priemonės labai retai yra taikomos atsižvelgiant į tai, kas daroma kitose valstybėse narėse. Porą pavyzdžių. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad Niderlandų vyriausybė nutarė imtis abipusių naudingų priemonių atsižvelgdama į tas priemonės priemonės, kurių ėmėsi Belgijos centrinis bankas. Ir dėl tokio abipusiško sprendimo Niderlandų bankai Belgijos gyventojams skolindami turės laikytis lygiai tų pačių makro lygių riziką ribojančių sąlygų. Antra. Praėjusiais metais Estija nustatė savo bankams tam tikrą rezervo dydį, kuris turi egzistuoti, kad būtų galima spręsti struktūrinės problemas ir kreipėsi į Šiaurės Europos valstybės, kad jos imtųsi panašių priemonių ir taip, kad būtų galima išvengti uh, naujų kredito paėmimo paieškos galimybių. Nes kaip rodo visos diskusijos, iš tiesų kai kurios problemos yra labai aktualios. Ir manau, kad tas priemonių abipusiškumas yra labai naudingas dalykas, nes tokiu būdu galima sumažinti riziką, kuri kitaip kiltų, jeigu kitos valstybės narės bankai imtųsi skirtingos politikos. Todėl, kas yra svarbu, Svarbu yra tai, kad finansinis stabilumo politika egzistuotų visoje Europos Sąjungoje ir ypač būtų tinkamai taikoma labiausiai pažeidžiamuose regionuose. E SRB taip pat mano, kad reikalinga šitą abipusiškumo priemonių taikymo procedūrą sustiprinti. O dabar noriu keletą žodžių pasakyti apie a, būtent tos makro lygių ribojamus rib, e, riziką ribojančias priemonės. Ir pirmiausia, noriu pasakyti keletą žodžių apie valstybės garantiją užtikrintų skolų pozicijas. Nereikia pamiršti, kad SRV jau keletą metų dirba tam, kad galėtų kritiškai įvertinti e, tas taisyklės, kurios egzistuoja valstybės skolos ribojimo srityje. Ir neseniai prieš mėnesį mes paskelbėme savo analizą. Taigi valstybės garantija užtikrintų skolų pozicijos visada yra laikomos preferencinėmis palyginti su a, privačių sektoriumu. Ir labai dažnai manoma, kad tokiam kapitalui gali būti nustatomi labai menki reikalavimai, net ir nuliniai reikalavimai. Tačiau nereikia neįvertinti galimybės kad valstybė negalės vykdyti prisimtų įsipareigojimų ir todėl geresnių sąlygų sudarimas gali kelti riziką, gali uh, vesti prie pernelyg didelio investavimo į valstybės skolas ir išstumti tokiu būdu kai kurios ekonomikos dalykus. Dar vieną dalyką reikia pažymėti, kad dabartinė sistema turi būti labai kruopšiai kuriama ir pritaikyta tam, kad finansinės institucijos, nedidindamos cikliškumo rizikos, pasirinktų tinkamas paskatos priemonas, kurias e, taikytų valstybės ko obligacijų rinkose vyriausybių obligacijų rinkose. Yra įvairios politikos galimybės, kurios e, gali būti taikomas, pavyzdžiui, sakysime, valstybės garantija užtikrintų skolų pozicijų ribojimų. Aišku, kokią priemonę betaikytumėm, yra ir pliusai, ir minusai, kurie daro poveikį finansų institucijoms ir rinkoms. Aš noriu pažymėti, kad mūsų paskelbtoje ataskaitoje stengiamasi viską analizuoti per prizmę ilgalaikio regiono finansinio stabilumo ir mes neketiname šioje ataskaitoje spręsti trumpalaikių problemų. Svarbiausias dalykas, kad e, vienodos pažangos tarptautinių lygių būtų pasiektas sprendžiant tas pačias problemas. O politikos galimi variantai priklauso nuo padėties vyriausybių obligacijų rinkose ir nuo to, kai bus susitarta, kai bus e, vykdomas darbas pagal Bazelio susitarimą. Taigi, pavyzdžiui, tokios globalinės institucijos kaip Bazelio komitetas įmasi iniciatyvos iš savo pusės ir e, neseniai paskelbė tam tikras iniciatyvas susijusias su viešojo sektoriaus skolos apimčių ribojimu. Tačiau manau, kad tokių priemonių reikėjo imtis daug anksčiau. Pone pirmininkė, garbus komiteto nariai, norėčiau baigdamas keletą dalykų paminėti, kadangi EVRK buvo įsteigta dešimtųjų metų pabaigoje, nuo to laiko makro lygio rizikos ribojimo politika gerokai jau išplėtota. Atsirado atsakomybės aiškiai apibrieštas laukas ir mes kelbėme savo rekomendacijas. Dėka kapitalo poreikio direktyvos ir reglamento e, už rizikos ribojimą atsakingos institucijos įgyjo pakankamai rimtų galių. Ir dabartiniu metu ta politika jau yra tinkamai vykda, vykdoma, ką patvirtina ir mano minėtos 90 priemonių. SRV ne tik tai toliau stebi, kaip veikia makro lygių riziką ribojanti politika, bet e, kokių priemonių imamasi struktūriniuose sektoriuose. Pavyzdžiui, kas yra daroma e, valstybės garantijų užtikrintų skolų srityje, kaip bandoma dirbti su nebankinėmis institucijomis. SRV e, ir toliau dirba plėtodama finansų rinkoms, e, rinkoms skirtą politiką, kuri apriepia ir nebankinės finansinės institucijas. Mes gerai žinome, kad likvidumo spiralės sisteminė rizika egzistuoja. O ta spiralė reiškia, kad uh, finansavimas ir rinkos likvidumas yra pakankamai tamprai tarpusavyje susiję. Todėl reikia galvoti, kaip mažinti tokią, e, tokią riziką, ypač jeigu padidės e, reikalavimai keliami rezerviniam kapitalui. Dar vienas dalykas tai yra nebiržiniai akcijų sandoriai. Jie turi būti labai skaidrus. Ir aš manau, kad e, makro lygių ribojamos rizikos politika mums pati, leis pasiekti tų uždavinių. Labai ačiū pirmininkui Dragi. Ir dabar suteiksime e, galimybę kolegoms užduoti klausimus. Nedaugiau kaip keturios minutės skirtos klausimams, tam, kad e, ponas Dragi galėtų atsakyti į klausimus. Taigi, Georgios Krycos, pirmasis kalbėtojas. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie paskutinės diskusijos apie graikų bankų sistemos mokumą. Ši sistema patirs nemažų sunkumų antrą kartą. Pirmą kartą e, buvo atleidžiami žmonės. E, bankų sistemai netaip jau blogai sekėsi, tačiau priimtos priemonės situacijos nepagerino. Taip pat buvo sumažinti e, indėliai, e, buvo padidintos ilgalaikės paskolos, o dėl įstatymų, kuriuos buvo ketinama keisti, kai mm, tada buvo keičiami įstatymai susijęs su kapitalizacija. Taigi noriu jūsų paklausti, kaip jūs spręsite šios sunkumus, kurie kyla ne dėl graikų bankų sistemos silpnumo, bet dėl politinės ir ekonominės sistemos disfunkcijos. Ačiū. Visiškai sutinku su jumis. Graikijos bankai dabar yra daug geresnėje būklėje nei per paskutinę krizę. Mes turime į Graikijos bankų žiūrėti iš dviejų pusių. Pirmiausia, mokumo aspektas. Šiuo metu Graikijos bankai yra mokus. Visi trys rodikliai e, pirmo lygio kapitalo normą. E, vis, visų šių bankų e, norma yra aukščiau nei harmonizuotas minimumas. Tiek kiekvienas bankas atskirai, tiek visi kartu. Taigi dabar bankai atitinka šios minimalius reguliavimo reikalavimus. Tuo pat metu, kalbant apie likvidumo situaciją, ji prastėjo būtent dėl to, ką jūs sakėte. Ir čia Graikijos bankų priklausomumas nuo ECB finansavimo padidėjo. Čia atsakymas yra toks pats, kokį aš e, anksčiau jums daviau. Yra absoliučiai būtina, kad Graikijos valdžios institucijos ir Eurogrup narės kartu sukurtų procesą ir atkurtų politikos dialogą taip, kad dėl to visos šalis, tarp jų ir ECB, galėtų pasiekti tokios situacijos, kurią aš apibūdinau, kuri būtų įvertinta kaip pagristas sėkmingo peržiūros proceso, peržiūrėtas sėkmingas peržiūros procesas. Ačiū, dabar Kostas Madrydės. Dėkoju. Pirmininkė, noriu užduoti Jums klausimą susijusi su viešais teiginiais iš Europos valdžios institucijų. Pavyzdžiui, Eurogrup, Eurogrupės teiginiais. Pastaruoju metu mes išgirdome teiginį dėl Graikijos, kad Kipro gelbėjimo um, modelį galima būtų pritaikyti Graikijai kaip Graikijos gelbėjimo priemonių paketą. Noriu priminti, kad 2013 metais, kai pirmoji Eurogrupė susitarė dėl pirmojo gelbėjimo paketo, kai, kai tuo metu buvo nus, nuspręsta dėl bankų privačio sektoriaus dalyvavimo, ekonomikos sektorija. Tai noriu paklausti, kaip tokie teiginiai, kaip jūsų ir kitų, gali e, prisidėti prie e, sisteminės rizikos. Taip pat e, neseniai buvo kalbama apie tai, jog Kipro bankas yra susijęs su konkrečiu banku Graikijoje ir kad tie santykiai yra labai glaudus. Ačiū. First, point, frankly, no Dėl pirmojo punkto neturiu komentarų, nes nežinau konteksto. Aš be abejo žinau, e, kas už to tenginio slypi. Aš žinau, kad e, jis buvo pasakytas tokiame kontekste, kad e, tikrai be abejo nebuvo ketinama dar pasunkinti sisteminę riziką. Ir be abejo ECB tokių komentarų nedarė. Galiu Jūs patikinti tuo. O dėl kitos Jūsų minties, pirmiausia, nepamirškime, kad visame tame ECB atliko stebėtojo vaidmenį. Antra, buvo aišku, kad finansinis Kipro sektorius buvo per didelis, atsižvelgiant į Kipro realiai ekonomiką. Ir tuo metu valdžios institucijos nusprendė parduoti e, Kipro bankų Graikijos filialus. Tik tiek aš apie tai žinau šiuo metu. Tačiau turint omenyje, kad ECB buvo e, tik stebėtoja šiame procese. Dar 10 sekundžių galėčiau gauti? Pone pirmininkė, aš priimu jūsų pirmąjį komentarą ir darau prielaidą, kad jūs šimtų procentų esate tikras, jog jūsų e, teiginys dėl to, kas įvyko e, pirmoje Eurogrupėje, buvo teisingas. Taip? Ne visiškai supratau, ką pasakėt. Na, jūs pasakėte 2013 metų e, balandžio ketvirtą dėl to, kas atsitiko Eurogrupėje tuo metu dėl Kipro. Ir jūs sakote, kad šitas teiginys yra teisingas, jūs toliau laikotės to teiginio. Tai yra, e, jūs manote, kad Europos centrinis bankas mano, jog pirmasis Europos e, Euro, Eurogrupės sprendimas dėl pritaikytų priemonių dėl indėlių yra neteisėtas. Aš negaliu dabar komentuoti to, kas atsitiko tuo metu, nes ne viską atsimenu, tačiau pasistengsiu jums atsiųsti atsakymą raštu. Ačiū dabar ECR frakcijos vardu Stanislav Ozar. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, w związku z obecną sytuacją... Ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant į sunkę ekonominę situaciją, norėčiau mm, mm, pamastyti bend, bendrais teiginiais dėl Europos semės rizikos valdybos veiklos ir dėl kompetencijos pasidalimo tarp įvairių institucijų. Kaip praktiškai tai veikia ir kaip gali būti pagentęs bendradarbiavimas tarp atskirų institucijų. Kitas klausimas Kaip veikia darbas šioje valdyboje, kaip bendratarpiauja vyriausybės? Visi žinome, kad ne visada yra laikomasi biudžeto disciplinos valstybėse narėse. Ar um, Europos uh, rizikos valdyba uh, prižiūri, kaip vyriausybės laikosi biudžeto um, disciplinos ir ar mano, kad jos trūksta. Uh, Ar manote, kad sisteminę riziką galima pašalinti ar sumažinti politinėmis priemonėmis? Ar e, tai nėra tiesiog e, problemos perkelimas iš vienos ryties į kitą? Mes visi labai gerai žinome, kad politika ir ekonomika ne visada turi daug ką bendro. Ačiū. Ačiū, jūsų klausimai tikrai susiję su viena bendra tema, tai yra kaip galima struktūrizuoti didesnį bendradarbiavimą, naudojant makro, makro rizikos ribojimo priemonės. Ir Dabar dėl abipusiškumo. Abipusiškumas yra būtinas. Ir man atrodo, kad mes taip integruoti finansiškai, kad atvirai kalbant nėra labai protinga imtis tų priemonių, kurios yra paremtos tik nacionalinė perspektyva. Nėra labai protinga. Šitas priemonės turi pritaikyti nacionalinės e, valdžios institucijos arba Eurogrupės narės, e, tačiau ir, ir vieni ir kiti yra atsakingi už tai, o ECB visada gali sustabdyti nacionalinių institucijų taikomas priemonės. Problema yra turbūt aštresnė ne eurozonos narė, narėms, nes eurozonos narės e, turi ir ECB, ir SSM, e, tai, kurios prižiūri šitas priemonės. Taigi e, bendradarbiavimo tikimybė yra didesnė, tačiau manau, kad reiktų bendradarbiavimą užtikrinti maksimalų taikant šitas priemonės. Kuo daugiau keisimės informaciją, kiek daugiau, kuo daugiau bus bend, tarp E, tarp abipusiškumo principo, to bus geriau. Ačiū. Dabar Aldė vartu. Thank you, Mr. Chair. Thank you for being... Pone Kora, ačiū pirmininkė, pone Dragi, malonu, kad atėjote pas mus. Kokybinio skatinimo programos viena iš pasiekmių tai gražos kreivės išlyginimas. Ir tai gali ypač sukelti problemų pensijų fondams bei gyvybės draudimo fondams. Niderlanduose keturi iš penkių didžiųjų pensijų fondų ką tik e, pranešė, kad jie nesugeba e, šimtų procentų e, tenkinti atsargų padengimo rezervų reikalavimų ir jiems tieks keisti savo investicijų portfelį. Jei tokios tendencijos nesikeis, gali būti, kad pensijų fondai turės e, sumažinti pensijas arba padidinti pensijinės įmokas. Vokietijoje iškilo panašios, panašių problemų. Ar, norit, ar galėtumėte e, pakomentuoti e, ilgalaikį kiekybinio skatinimo programos poveikį pensijų fondams ir, ir, ir gyvybės draudimo fondams Europoje? Iš tikrųjų, kiekybinio skatinimo programa išlygina e, per ilgos trukmės laikotarpį e, gražos kreivę. Tai yra viena iš siek, siek, siekmių, kurių mes siekiame, siekdami savo tikslų, nes nukritus palūkanoms, e, tai, tai aktualu investicijoms ir atsigavimui. Jūs teisi komentuodama pensijų fondų situaciją ir draudimo pramoniai sunkiau veikti esant e, mažoms palūkanų normoms. Kiekvienas tos pramonės veikėjas, pinigų rinkų fondos, fondai, e, pensijų fondai, draudimo bendrovės susiduria su, su savo problemomis ir, ir turi jas reaguoti ir gali būti, kad artimiausių laikų teks pakelti draudimo įmokas. Tačiau, kai tik tai bus pasiektas kainų stabilumas ir atsigavimas, situacija normalizuosis. Tačiau pamatinis dalykas, ką minėjau, atsakydamas į kitus klausimus, mums suteiktas, suteikti įgaliojimai siekti kainų stabilumo ir visos kitos problemos susijusios gali būti išspręstos įmantis kitų priemonių. Ačiū. Tai labai svarbus klausimas, noriu iki galo jį atsakyti. Jūs tikriausiai nenorite pasakyti, kad e, e, reikėtų pakelti palūkanų normas, bandant sureaguoti šią problemą. Uh, tai puikiai iliustruoja, koks sudėtingas yra politinis sprendimas. Jis pats savaime yra tinkamas, atitinka mūsų įgaliojimus, tačiau tai jis gali turėti šalutinį poveikį, kuris yra nepageidaujamas. Taigi jūs esate visiškai teisi. Ačiū, nematau GUE frakcijos kalbėtojo. Jei neklystu, prašau. Galvoju, kad tai bus Marisa Matijas. Miguel Urban. Prašau. Prieš tris metus perstruktūrizuojant Graikijos įsiskolinimą, Europos finansinės institucijos norėjo sumažinti e, riziką susijusią su Graikijos įsiskolinimu tačiau buvo pasielgta neatsakingai. Ta skola buvo perkelta e, viešuosiams institucijoms ir iš tikrųjų Europos piliečiams teko pri, pakelti dalį nuostolių. Ir matėme, kad viešųjų, viešosiamis lėšomis buvo gelbėti bankai, bet ne fiziniai asmenys, ne, ne, ne įmonės. Ir būtent tai naikina uh, realią ekonomiką. Jūs vis akcentuojate, koks svarbus yra reglamentavimas ir bandote bet, kokio, bet kokią kainą e, apsaugoti tą skolą, tačiau situacija negerėja nei, nei Graikijoje, nei Europoje. Todėl noriu užduoti štai kokį klausimą. Ar jūs nemanote, kad šalies žlugimas, galimas šalies žlugimas kuri negali tenkinti trojkos keliamų reikalavimų, iš esmės yra sisteminės rizikos veiksnys. Jei Graikija ir Lehman Brothers įmonė galėjo mus atvesti į tokią krizę, kur, kurioje Europa yra, ar tai nėra pakankamai rimta padėtis Europoje? Ar turėtume, neturime mąstyti apie Europos piliečius, ne tik apie bankus, nes juk už skaičių stovi žmonės. Visi žinome, pažįstame žmonių, kurie prarado darbą arba būstą arba buvo priversti išvykti iš savo šalies dėl ekonominių priežasčių. Tai e, e, smaugia pietų Europos šalis. Viena vertus e, tą daro trojka, kitoje pusėje yra ECB. O e, sisteminės rizikos valdybos tikslas apsaugoti finansinės institucijas kiek įmanoma. E, ir tai, tai ji tarnauja Europos finansinėms institucijoms. O, o kaip su rizika, kur, su kuria susiduria atskira valstybė, ar tai nėra sisteminė rizika, kaip ir rizika, su kuria susiduria mūsų ekonomika, ekonomikos, pavyzdžiui, dėl šešėlinių bankų. Juk negali būti vienos šalies išpirkimo kaina, tik tai kažkoks tai vienas iš kintamųjų domenų suvestinėse. Jūs atrodo esate labai tvirtai įsitikinę savo teisumu ir aš tikriausiai, mano atsakymas jūsų neįtikins, bet noriu pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, ankstesnių Graikijos vyriausybių bankrotas nebuvo trojkos kaltė ar ECB kaltė. Kaip jau sakiau, ECB ir dabar yra prisijėmęs. Uh, e, mm, E, riziką ir įsipareigojimų Graikijos atžvilgių, kurių, kurių dydis yra 104 milijardai eurų. Kaip su e, vienkryptė e, pinigų politikos sandoriais prieš Graikijos krizės e, iškilimą. Mes nemanome, kad yra e, E, kad egzistuoja sisteminės rizikos veiksnių dabar, kalbu apie artimiausios trukmės laikotarpį. Nežinau, kaip bus vidutinės trukmės laikotarpį, kas mūsų laukia kelyje. Ne, ne, neturiu galiu pažvelgti toli į ateitį. Ir trečias jūsų klausimas susijęs su ECB demokratiniu legitimumu Mes veikėme laikydamėsi mums suteiktų įgaliojimų ir paisydami ES sutarčių. Ačiū toliau Sven Givild. Pirmininkė Dragi, noriu pratesti mintį, kurią išsakė mano kolega iš libera, kolegė iš liberalų frakcijos kalbėjusi apie e, žemų palūkanų poveikį sistemos stabilumui. Vasaro 28 draudimo sektoriaus prie, prieš instituciją AJAPA paskelbė pranešimą, kurio tikslas apibriežti ilgalaikį, e, ilgalaikius rizikos veiksnius. Tai turėtų būti 4,2 procentų. Anot E, prognozių infliacija neturėtų viršyti 2 procentų, nors žinome, kad dabar, pavyzdžiui, už e, vertybinius popierius, kurių e, išpirkimo laikotarpis yra 30 metų, e, pri, gaunama graža už juos yra 1,4 procento. Jeigu situacija ne, nesikeis, tai ta graža turėtų būti 1,7 procentų. Noriu, kad jūsų visą atsakomybę patvirtintumėte, kad siekėte užtikrinti sistemos stabilumą ir manote, kad 4,1 procento mano minėti yra e, rizikos ribojimo politika grindžiamas tikslas. Taip pat, ar, ar sieksite 4,2 procentų ir ar imsitės veiksmų šiuo klausimu? Nes jeigu 4,2 procentai nėra e, rizikos ribojimo priemonėmis grindžiamas rodiklis, tai gali e, kelti rimtą grėsmę e, draudimo sektoriui ir pensininkų iš, išgyvenimui ateityje. Taip pat Europos sisteminės rizikos valdyba yra pasirengusi nepamiršti ir ilgalaikių investicijų palūkanų normų ir kitose sektoriuose. Manau, kad būtina nusiųsti žinę, kuri užtikrintų didesnį pasitikėjimą jūsų institucija e, ir, ir pasitvirtinti žinojimą, kad jūs sugebate atskirti savo e, pareigas kaip e, sisteminės rinkos valdybos vadovas ir ECB vadovas. Atsakydamas į jūsų klausimus norėčiau pasakyti štai ką. Europos sisteminės rizikos valdyboje buvo išsakyti tie patys argumentai, kuriuos jūs minėjote, skelbdami e, rizikos e, prognozes. EIOPA e, savo prognozėse rėmėsi kai kuriais e, galiojančiais dokumentais. Taip pat noriu pasakyti, kad paskutinėme valdybos posėdyje, bendrajame posėdyje, e, priėmėme sprendimą sukurti darbo grupę, kuri analizuos pinigų politikos poveikį palūkanų normai ir žemų palūkanų normų per ilgą laikotarpį galima poveikį finansų, finansų pramoniai, bankams, draudimo įmonėms, pensijų fondams taip pat rinkų fondams. Manau, kad institucijos kaip prestižas, kaip atskirtos net ECB institucijos prestižas taip yra išlaikomas. Dešimtį sekundžių turite. Ar jūs manote, kad 4,2 procentai kaip, kaip tikslas siektinas yra pagristas protingų rizikos ribojimų ir ar ECB dalyvavo priimant tokį sprendimą? E, rengiant rizikos, rengdami rizikos prognozes mes akcentavome ir aš pasakyčiau, kad tas skaičius susilaukia, nusipelno mūsų tolesnio dėmesio. Tokių nekomentuosiu, aš jau sakiau, kad mes turėsime dar nagrinėti šį rodiklį. Kaip jau sakiau, rengiamės dirbti toliau ir tikimės, kad e, jums ir jūsų kolegoms galėsime pristatyti mūsų darbo rezultatus ir išsiaiškinsime, ar tas kriterijus atitinka galiojančius teisės aktus ar ne. Jūs atrodo nepritarėte tokiam požiūriai. Na, iš tiesų, lauksime rezultatų. FDD Marko Zanį kolegos nėra. Geraldas Anemanas. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pratesti liberalų paliestą temą ir pakalbėti apie priežiūrą. Ir kaip ECB vykdo priežiūros funkciją. Lyg ir viskas aišku. Tačiau klausantis jūsų atsakymų, apie kiekybinį skatinimą ir šios priemonės poveikį pensijų lygiui, peršasi mintis, kad viena iš pasiekmių tai įmokų į pensinius fondus didinimas. Bet gali būti ir kitokio poveikio, nes pavyzdžiui, um, vertybinių popierių rinkai gali tai daryti poveikį būsto rinkai skolos finansavimu ir taip toliau ir panašiai. Taigi poveikiai gali būti labai įvairūs, nes 60 milijardų per mėnesį tai yra labai daug, didelė suma ir jos poveikis gali būti labai primtas. Todėl um, ir mūsų pranešėjas atitinkamo pranešimo uh, teigia, jog reikėtų riboti riziką. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir apie ESRV ataskaitą. Joje turėtų būti daugiau dėmesio skiriama rizikos ribojimui. Dar nepamirškime, kad e, funkcijos, tos kelios funkcijos, kurios yra vykdomos šiuo metu, gali kirstis tarpusavyje. Todėl ar nereikėtų geriau suderinti savo uždavinių ir priemonių? Aš tikrai a, suprantu, kodėl jūs labai viską rezervuotai bandote vertinti, ponas Dragė. Nesu tikras, ar supratau jūsų klausimą. Jūs ko norite, ką norite sužinoti? Ar Europos sisteminės rizikos valdyba yra patikima institucija? Ar įvykdo kitokią politiką? Dėl patikimumo, tai aišku, negalime mes čia dabar um, kelti klausimo, ar ESRV patikimesnė negu ECB vykdoma pinigų politika. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofono. Na, galiu pasakyti, kad institucijos tikrai veikia savarankiškai, yra visiškai jų veikla patikima ir netgi turiu pasakyti, kad e, mes analizuojame E, Europos centrinio banko vykdomos monetarinės politikos galimas rezultatus. Dabar dėl kito jūsų pastebėjimo. Tai viskas priklauso nuo jūsų. Aš nežinau, jūs turite patys priimti sprendimą, ne aš. Ačiū ir paskutinis pasisakys Werner Langen. Ačiū pirmininkė. jūs e, tikrai nepalikote jokio abejonių dėl nepriklausomumo. Ir e, ne, nežinau. Mes e, matėme, kaip viskas prasidėjo 2002 metais. Aš turiu keletą klausimų. Aš Žinau, kad per pastaruosius keletą metų euras labai e, smarkiai e, nukentėjo ir norėčiau e, sužinoti, kokios, dėl kokių priežasčių. O antras klausimas, jūs kalbėjote apie kapitalų išlaikymo programą ir ECB yra dalis rizikos analizės, kaip, kaip savo, e, kaip dalyje rizikos analizės minėjo, kad 2015 metais yra pateikiamos rizikos e, rekomendacijos dėl nesisteminių bankų. Kodėl mes turėtume teikti rekomendacijas bankams, kurie, kurie nepriklauso sisteminiai rizikai, uh, žemės rinko sistemai ir kokia yra rizikos įvertinimo potekstė čia. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, tai yra ne tik rekomendacija. Ir savo pranešime spaudai, spaudai bankas sa, ECB sako, kad jeigu bankai nesilaiko savo rekomendacijų, turi pateikti papildomas informacijos ir pagrysti savo mąstymą ir loginį pagrindą detaliai. Tai yra daugiau nei rekomendacija. Ačiū. Dėl jūsų antrojo klausimo, jeigu aš aišku teisingai jį supratau, nors dėl to nesu tikras, tai man atrodo, kad e, toks dalykas labiau priklauso SSM kompetencijai, tai yra bendro priežiūros mechanizmo kompetencijai negu mums. Bet platesnio požiūrių klausimas būtų toks. Reikia užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo, kad galėtų užsiimti tvarę paskolų teikimo politiką. Praeitėje priežiūros institucijos net negalvotų, kad reikia galvoti apie tokius dalykus kaip bankų vadovų atlyginimai, premijos ir dividendai. Nes Visi šie dalykai buvo priskiriami akcininkų kompetencijai, o priežiūros institucijos nieko tarsi negalėjo padaryti. Tačiau būtent dėl tokios politikos poveikio ir rezultatų mes pamatėme krizės metu, kad bankai labai susilpnėjo, nes kompensavimo politikos ar dividendų politikos, kurias vykdė bankai, tikrai nebuvo tinkamos, turint galvoje jų kapitalo atsargas. Todėl atsirado tokių nesveikų dalykų skatinimo srityje. Dabar priežiūros institucijos prižiūri tiek kapitalo pusę plačiaja prasme, tiek, aišku, skatinimo ir atlygio priemonės Ir turiu pasakyti, kad labai aktyviai įmamasi reglamentuojant dividendų politiką tais atvejais, kai nustatoma, jog bankų kapitalo poreikis ir jo užtikrinimas yra nepakankamas. O dėl pirmojo klausimo. Šiuo metu nesame suplanavę nieko. Taip, valiutų kursas nėra vienos tik tai priemonės rezultatas ar pasiekmė. Valiutų kursas atspindi labai įvairius verslo ir monetarinės politikos cikliškumo aspektus. Todėl verta panalizuoti ne patį valiutų kursą ir jo lygį, bet kaip gali sviruoti kursas. Ir kokį tai daro poveikį finansiniam stabilumui, nes nebijotinai valiutų kursų sviravimai daro neigiamą poveikį valiutų stabilumui. Kitas yra dalykas, kad reikia pagalvoti apie finansinio stabilumo riziką. Beje, didžiojo septynetuko ar dvidešimtuko pasisakymuose visada yra a, perspėjama, kad nereikia monetarinės politikos labai griežtai vertinti vien tik tai per valiutų kurso sviravimus. Kągi, pirmininkas, ačiū ponui Dragi. Mes bent jau per šią diskusiją sugebėjome išvelgti, kokius klausimus toliau reiks svarstyti per mūsų kitą susitikimą. Todėl labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, o dabar poros minučių pertrauką. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf. Gerbiami kolegos, aš dabar uh, noriu paraginti Jūs pas, uh, paskutinį darbo atvarkės uh, e, punktą šiandieną pakalbėti apie TTIP. Ir mes turime daug pakeitimų, 161 pakeitimą ir mes turime daug uh, nuomonių ir mūsų pranešėjas šiandieną nuomonės pranešėjas yra Jepė Kofot ir norėtume steigti jam žodį. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad tikrai esu dėkingas visiems už pateiktus pakeitimus. Pirmas pasikeitimas nuomenėmis jau įvyko vasario mėnesį. Ir uh, už visas tas pastabas noriu padėkoti. O po to 161 pakeitimą, reikia iš naujo peržiūrėti, labai daug yra vertingų pakeitimų pateikta ir mums reikia ieškoti a, tinkamo kompromiso, kuris tenkintų visus. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, su kuriais mes a, ne, gana ilgai svarstėme pakeitimus Ir aš manau, kad e, ekonomikos komitetas sugebės pateikti pakankamai svarius kompromisinius pasiūlymus. Nekalbėsiu čia labai detaliai, bet labai gerai, kad e, visi dalyvavo ieškant kompromiso. Pirmiausia, tai laisva ir sąžininga konkurencija mums, tai reiškia, kad reikia apsaugoti ES nustatytus standartus ir taisyklės. O kai kalbame apie konkrečius klausimus ir finansinių paslaugų integravimą, pavyzdžiui, tai mes norėtume, kad finansinių paslaugų integravimas į mūsų rinką būtų užtikrintas pačiu aukščiausiu pagal standartus lygiu. Taip pat noriu pasakyti, kad dėl rinkos prieigos. Tai labai svarbu su konkurencija susijęs dalykas, todėl pusiausvyra šioje srityje būtina užtikrinti. Jeigu, pavyzdžiui, JAV įmonėms bus suteikta galimybė lengviau patekti į mūsų rinkas negu mūsų įmonėms į JAV rinkas, tai tai bus negerai. Reikia užtikrinti lygivertės sąlygas, nes tai svarbu konkurencijos požiūrio Dar vienas dalykas kad kompromisiniai pasiūlymai, dėl jų balsuosime rytoj, manau, nepareikalaus ilgesnės diskusijos. Mes jau labai išsamei daug kas svarstėme anksčiau. Bet dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie padėjo man parengti šią nuomonę. Ačiū. Dėkuoju, Jepe. Matau, Uta Hubner iš EPP nėra atvykę. Iš EPP e apskritai nėra. Tai tada mm, Sandra Lewis iš EKR irgi čia neatėjus. Ir kažkas iš EKR taip pat turėtų pasisakyti visgi šitą TTIP temą. E, iš LD, Aldė taip pat <laughs> nematau e, nieko galinčių pasakyti šią temą. Ir pakaitinių narių taip pat nėra. Toliau Matkasi, Gue. Na, pagaliau Guo atvyko. Puiku. Kaip per aukcioną. Labai ačiū. Auch vielen Dank an den e, Labai dėkoju pranešėjui už e, nuveiktą darbą. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Šita šviesa, e, šviesa išjungiu ne aš. Taigi labai sutinku su kolega ir su kolega Kafi mes norėtume išsakyti kritiką dėl e, TTIP ekonominės naudos. E, mes nepripažįstame šitos naudos ir atitinkamai dėl prognozių, dėl augimo ir dėl darbo vietų kūrimo e, reiktų, reikia tikrai būti kūrybingiams, kad suformuluotume šitas nuostatas. Mes atlikome tyrimą ir matome, kad yra neigiami rezultatai ir mes manome, kad E, netgi jeigu kalbame apie finansinių e, paslaugų, finansinių, e, paslaugų sektorių, tai matome, kad šitos korekcijos yra pranešime tik tais kosmetinio pobūdžio. Ir mes manome, kad čia yra sumažinami finansiniai rinkos reguliavimo standartai. E, taip pat matome, kad Europos komisija turi labai rimtų interesų savo e, JAV partnerių atžvilgių. Mes, kalbant apie kompromisą dėl e, investuotojų ir ginčio, investuotojų statusų ir ginčių, um, ginčių sprendimo mechanizmo, taip pat dėl skaidrumo, uh, tai mes nematome, kad šitie uh, pakeitimai turėtų kažkokį tai pagrindą. E, visi mechanizmai turi užtikrinti e, sistemos efektyvumą. Ir dėl to, e, dėl visų šitų argumentų mes negalime pritarti šitam pranešimui tokiam, koks jis yra. Labai ačiū. Sanda Liuins iš AKR, kuri tik atėjo, kuris tik atėjo. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Noriu padėkoti ponui Kofod už puikų bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Tikiuosi e, tolesnių diskusijų ir balsavimo rytoj. Noriu pasidalinti porą pastabų. Nekomentuosiu visų pakeitimų ir visų kompromisų, noriu sutelkti dėmesį į dvi svarbiausias pozicijas, kurias jau aptarėme ankstesnėse diskusijose. TPIP neturėtų būti gynybin, mes neturime būti gynybinėje situacijoje dėl šio, dėl šios partnerystės, turime mm, suvokti, kad prekyba yra mums naudingas dalykas, net jei JAV e, nesirengia imtis papildomų priemonių, nebūtinai tai reiškia, kad Europa jų negali imtis. Turime užtikrinti prekybos naudą mūsų vartotojams, net tuo atveju, jei JAF rinktųsi e, apsauginės priemonės, tą poziciją esame išsakę keletą progų, ir pasiūlyti kompromisai galėtų eiti šią kryptimį. Toliau, kalbėdami apie priekybą, turime kalbėti apie ambicijas ir, re, ir, ir realizmą. Taip, Europoje galioja puikūs standartai ir turime teisę reglamentuoti kai kuriuos aspektus, tačiau jeigu norime prekiauti, negalime visko dar labiau apsunkinti. Tekste, pavyzdžiui, yra tokių fra frazių, kad mums reikia standartų, kur, kurie, kurie būtų vis reiklesni ir reiklesni, tačiau mes, jeigu norime prekybos, mes turime būti ne tik ambicingi, bet realistiški. Ir Atsižvelgianti tai, mes manome, kad reikia sutelkti dėmesį į prekybos klausimus ekonominiuose reikaluose. Ir todėl tekste kalbama apie kitus klausimus, kurie netaip susiję su ekon komiteto kompetencijomis, pavyzdžiui, valstybės ginčių sprendimo sistema. Šiuo klausimu pasiūlytas kompromisas, mes jam galime pritarti. Tačiau visos diskusijos šiuo klausimu iš tikrųjų turėtų veikti INTA komitete. Kitas pavyzdys tai nuostatos dėl klausimų, kurie bus varstomi liukso skandalams tirti įsteigtame komitete. Mes dar negalime nuspėti, kuo baigsis diskusijos tame komitete negalime užbėgti už akių parlamentiniam procesui. Ir galutinės išvadas paskelbs tas komitetas, jų negalime įtraukti čia į šią nuomonę rengiamą dėl TPIP. Ačiū, Sanda. Dabar iš e, žaliųjų pusės turime kolegą Petersen. Ačiū. Aš e, norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui už e, tikrai įspūdingą nuomonę ir už sąžininkas atsako, atsakomy, e, at, e, ir už atvirą skaidrę ataskaitą bei diskusijas šią temą. Porą dalykų, kurie, kuriuos pastebėjo ir kiti, mums yra labai svarbu kad būtų reikalaujama, jog amerikiečiai dar labiau atvertų savo viešuosius konkursus, nes atrodo, kad žingsnis dabar yra atgal, nes Europa, Europa nori organizuoti savaip, savarankiškai savo viešuosius konkursus, nes nori pritaikyti tai prie savo ekologinių ir socialinių kriterijų. Ir amerikiečiai dabar daro mums spaudimą ir mums tai nepatinka. Aš, aišku, ir patriotiškai nusiteikęs esu. Tai manau, kad e, ta nuostata nėra, nėra reikiama linkme. Dabar dėl investicijų apsaugos. Mums atrodo, kad šitos priemonės tiesiog nereikia, nes tai tip su investicijų uh, E, apsauga nepatinka ir mes reikalaujame, kad e, ekonomikos komitetas išreikštų nepasitenkinimą e, šitą susilpnintą formuluotę. Praėjusį mėnesį mes, mus graužė sąžinė dėl to, kad mes šiame E, e, kad šiame sustarime nėra pakankamai apsaugotos investicijos. Ir galiausiai mes e, norime pateikti nedidelį žodinį pakeitimą dėl 41. Keltą pasabų dėl 41 pakeitimo, tai yra penki žodžiai. Finansinės rinkos produktų, produktams taikoma taikomas išskirimas. Reiktų e, tokios galimybės reikalauti e, tiesiogiai, tai yra manome, kad e, turėtų būti užtikrinta prieiga prie finansinės rinkos produktų. Ačiū. Dabar SDD, Marko Valį ir jo nėra. E, daugiau iš SDD nieko nėra, taigi Mes turime dar laiko ir norėčiau e, suteikti galimybę kitiems kolegoms pasisakyti, jeigu norite. Analiz. Iš pirmoji. Thank you very much, Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš, kaip ir kiti, noriu padėkoti ponui Kofodui ir šešėliniams pranešėjams už visą atliktą darbą. Aš jau esu sakęs ir jūsų komitete, kad labai blogai, jog tiek nedaug komiteto narių dalyvauja svarstant šį e, svarbų susitarimą, nors viešai jie bando pasisakyti kiekvieną įmanomą progą. Per 80 tūkstantį mano rinkėjų susisiekė su, manimis, su manimi dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Tuo labiau, kad šioje srityje anksčiau demokratinės atskaitomybės principas nelabai galiojo. Ir teisingai mano kolega Kofodas pasakė, kad reikia plėsti laisvos prekybos galimybės, bet tai nereiškia, kad mes turime atsisakyti savo ES vertybių. Ir todėl labai tikrai noriu pasakyti, kad yra sudėtingų klausimų, kaip investuotojų apsauga, kur reikia surasti tinkamą pusiausvyrą ir ta pusiausvyra neturi būti daroma sąskaita demokratinės atskaitomybės. Kitas dalykas, mes kažkaip tai labai um, Pro pirštus praleidžiame tokią temą, kaip susitarimo duodama nauda, ką tai duos mažoms vidutinėms įmonams. Juk labai nevenareišmiškai visa tai yra vertinama, yra skirtingai numatoma, kokią naudą gaus stambios įmonės, o kokią naudą gaus MVI. Dar vienas momentas, tai svarbu pažymėti, kad būtina labai aiškiai nustatyti, koks bus reguliavimo pagrindas ir ko mes, koks bus konkurencijos reguliavimo pagrindas. Kolega sakė, kad mes norime sąžiningos ir laisvos prekybos užtikrinant aukštesnį konkurencijos standartą. Už tai Jums esu labai dėkinga ir dar kartą noriu padėkoti. Ačiū, Analys. Pone Luka. Aš taip pat labai trumpai norėčiau pasisakyti kaip tas, kuris visada mokėsi e, ir, ir pabrėžė, kad laisva priekyba turi didelių pranašumų. Ir e, TTIP, laisvos priekybos sustarimas, su Europos parlamento e, pritarimu ir Europos tautos pritarimu turi įsigalioti. Tačiau taip pat iš Vokietijos gavau E, tam tikrų atsiliepimų. Ir Vokietijoje yra labai daug pasipriešinimo prieš reglamentavimą e, ISDS e, procedūroje. Manoma, kad tai yra nacionalinis nacionalinio suverenumo reikalas. Labai svarbu rasti kompromisą tarp investuotojų ir ir e, valstybės, mes susitarėme dėl minimalios formuluotės. Būtų gerai gauti daugiau laiko tam ir e, taip pat į tai įvesti politinių aspektų, kad e, pavyktų sušvelninti pasipriešinimą susitarimui. Ir E, duoti daugiau laisvės nacionaliniai teisiniai sistemai bei lankstumui, lankstumo e, parlamentui. Nes e, dabar steng, reikia rasti kompromisą tarp investuotojų ir valstybių, nes dabar įvairių valstybių interesai yra skirtingi. Taip pat buvo paminėtas tam tikra, tam tikra na, nacionalinė nedalyvavimo teisė. Tokia būtų numatyta galimybė ir atsižvelgiant į tai, turiu pasakyti, kad priekyba yra Europos kompetencija, tačiau investicijos yra valstybių narių kompetencija. Ir reiktų į tai atsižvelgti ir tie tip rėmuose. E, mes turime sukurti tokią erdvę, kuri leistų valstybėms narėms užtikrinti teisinį tikrumą investuotojams. Ačiū. Ačiū. Dabar jau nematau daugiau nei vieno norinčio pasisakyti. Ir tada norėčiau suteikti žodį komisijai. Fragio Dimazi nėra ir man todėl labai įdomu dabar sužinoti, ką komisija pasakys apie standartų sumažinimą, kurį labai aiškiai paminėjote, kai kalbėjome apie finansinės paslaugas. Ačiū. Iš karto atsakysiu klausimą apie finansinės paslaugas ir finansinį reglamentą. Tai vienas iš mūsų prioritetų dėrybose. Labai akcentuojame E, kad reikia surenkti dėrybas šiuo klausimu. Kaip tikriausiai žinote, JAV e, pusė gana bet dėl entuzijazmo vertina šį klausimą, bet mes sieksime, kad būtų dėrybos šiuo klausimu, kai deramės dėl e, tokių klausimų. Mūsų tikslas, žinoma, ne sumažinti standartus, o priešingai geriau bendradarbiauti standartų srityje ir galbūt netgi juos mm, sugriežtinti. Prieš keletą savaičių kalbėdamas šiuo klausimu sakiau, kad mes nenorime sumažinti valstybių narių ir es galimybės e, reglamentuoti šiuos klausimus. Mes norime tas teisės sustiprinti, tai bus svarbus siekis. Norime tai užtikrinti bendradarbiavimo standartų nustatymę būdu ir Europos standartai tikrai neturėtų nukentėti ir Europos parlamentas dalyvauja jų nustatymę. Ir tai taip pat svarbus klausimas ir kalbant apie valstybės ginčių sprendimo sistemą. Noriu pabrėžti, kad investicijos dabar yra ES kompetencijų sritis, taip nusatyta Lisabono sutartyje, todėl nemanau, kad e, išlygos prašymas ir nedalyvavimas šiuo klausimu yra įmanomas, nes, nes pagal Lisabonos sutartį investicijos yra priskirtinos išimtinėms ES kompetencijoms. Tikriausiai žinote, kad praėjusią savaitę komisijos narė Malmström e, buvo INTA komitete ir ten pristatė įvairiausių pasiūlymų, kaip toliau reformuoti ESD sistemą. Visų pirma, dėl teisės e, tvirtinti taisyklės, jį pasiūlė bendro pabudžio formuluotės dėl pamatinio principo tvirtinti taisyklės, taip tai bus įtraukta į TPIP. Taip pat ji pateikė pasiūlymų, kaip užtikrinti geresnį e, teismų darbą, kurie nagrinės investicijomis susijusius, susijęs bylas. Taip pat jį kalbėjo apie apeliacinį mechanizmą, apeliacinį teismą, sprendžiant ginčius e, e, į SDS kontekste. Ir jį taip pat kalbėjo apie šalių vidaus teisinės, šalių teisinės sistemas ir į SDS. Čia egzistuoja kelios galimybės. Visų pirma, priversti investuotoją nuo pat pradžių apsispręsti, kurią teisės sistemą jis norės remtis iškilus ginčiui, ar savo šalies teisės sistemą, ar pasiliks ISDS sistemą. Kita galimybė numatyti nuostatą, kad investuotojas turės nutraukti bylą pradėtą šalies teisme, jeigu jis nuspręs e, remtis ISDS sistemą. E, Balandžio pabaigoje, e, gegužės pradžioje pateiksime galutinį pasiūlymą dėl ISDS. Dėl visų kitų klausimų sveikiname tai, kad šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas e, bendradarbiavo rengdami kompromisinius pasiūlymus. Mes dar neturėjome galimybę su jais susipažinti, bet mes nebejojame, kad komitete bus patvirtinta vieninga pozicija šiais svarbiais klausimais. Ačiū uždėmesi visiems. Vielen Dank ähm, für die. Dėkuoju už tą pasisakymą ir galiausiai dabar suteiksiu žodį pranešėjai dar kartą. Ačiū, ponė <clears throat> pirmininkė. Labai esu dėkingas ir kolegoms, kurie šiandien komentavo ar anksčiau komitete pateikė pastabas. Ir aš gal ne viską tiksliai supratau. Jūs sakė, taip, TTIP yra teigiamas dalykas ir Europai jis duos naudos. Tačiau jeigu pažiūrėsime į mūsų prekybos balansą su JAV, tai jisai yra teigiamas. Todėl susitarimas gali duoti naudos ir Europos verslui, ir įmonėms galų gale toks yra galutinis susitarimo tikslas. Įdomu pastebėti tai, kad politiškai mes galime ginčytis kiek detaliai, kiek smulkiai reikia reguliuoti finansų rinkas, finansų sektorių, bet mes turime visišką teisę pasirinkti finansų sektoriaus reguliavimo laipsnį, kaip kad teisingai beje ką tik pastebėjo komisija. Todėl tikrai esame labai, esu labai dėkingas. Dabar šaliesiams galėčiau štai ką pasakyti. Aišku, galima svarstyti ES viešųjų pirkimų taisyklės. Bet aš bandau atkreipti dėmesį savo nuomonę iš tai, ką. Įdomu panalizuoti, kokie yra skirtumai tarp Europos ir jungtinių valstijų viešųjų pirkimų sektorių, nes mesgi kalbame apie lygių sąlygų suteikimą abiejų pusių subjektams. Bet aš konkrečios formuluotės nepateikiu. Dabar dėl pakeitimo žodžių. Jūs sakote, kad reikia uždrausti finansinių rinkų produktus. Bet matot, jeigu mes norime kažką uždrausti, aišku, mes galime uždrausti prekybą tam tikrų produktų, bet aš e, tą turiu galvoje, kada e, savo pranešime analizuoju rinkos reguliavimą. O analizai galiu pasakyti, kad visiškai sutinku, jog ES vertybių, standartų ir demokratinės sistemos apsauga yra nediskutuotinas dalykas. Net ir tada, kai pasirašome priekybos ir investicijų susitarimą su JAV. Dabar dėl MVI. Komisija taip pat pateikė tam tikrų statistinių duomenų. Aišku, MVI yra labai svarbus dalykas, nes maždaug tikriausiai apie 80 procentų darbo vietų ir sukuria mažos ir vidutinės įmonės. Todėl mes neturime prarasti šios galimybės. O dėl reguliavimo Tai aš manau, kad reikia dėrėti su amerikiečiais šio susitarimo ribose, bet standartai, kuriuos mes nustatome, mes juos nustatome patys. Ir to nereikia pamiršti. Dar vienas dalykas, teisingai pastebėta, kad Europos parlamentas atstovauja Europos piliečiams ir turi teisę vykdyti kontrolę, su tuo sutinku, Bet ar visą tai atitinka Lisabono sutarties nuostatas, tai šį dalyką galima dar apsvarstyti. Ir apskritai visą tą diskusiją dėl ESDS, pakol kas procesas tebe vyksta. Ir INTA komitetas e, surengs galutinę diskusiją, kaip mes žinome, pačioje komisijoje dar ne viskas e, galutinai aišku. Todėl gal mūsų komitetas turėtų kalbėti apie tam tikrus minimalius standartus, apie jų nustatymą. Dar vienas dalykas, kiek iš tiesų transatlantinėje erdvėje mūsų ekonomikos yra integruotos. Į Airiją, pavyzdžiui, tris kartus daugiau yra investuota, investavo amerikiečiai nei Kinijoje. Taigi, jeigu mes viską labai teisingai sutvarkysime, tai nauda gali būti didžiulė ir tikriausiai reikėtų nustatyti tam tikras auksinės taisyklės finansų rinkose, konkurencijos rytyje. Tai būtų pravartu, o šiaip jau pakol kas tikrai esu dėkingas visiems už bendradarbiavimą ir šešėlinėms pranešėjams taip pat. Paprastai nesuteikiamas žodis po to, kai pasisako paskutinis e, e, pranešėjas, reiktų tai įsiaiškinti dvi šalių e, pagrindų. Ir būčiau dėkingas, jeigu tai padarytumėte. O šiandieną posėdį baigiame, rytoj pradėsime posėdį ir mes balsuosime dėl šito dokumento. Ir tai bus daroma ne. pusę penkių.